Muy buenos días. Labą dieną, gerbiamas Ispanijos ministrė pirmininkė, ačiū, kad sutikote priimti Europos parlamento kvietimą e, atvykti pakalbėti su mumis, Europos parlamento nariais, apie Ispanijos požiūrį į Europos Sąjungą. Šiandieną politinių požiūrių yra labai svarbi diena dėl to, kad susidėmės su Brexito problema tačiau taip pat mums svarbu yra kalbėti apie ES svarbiausias problemas ir iššūkius - imigraciją. Europos parlamentas pasisakė už Dublino reformą balsavimo metu. Mes prašėme tarybos valstybių narių pritarti mūsų pasiūlymui tam, kad būtų galima baigti diskusijas, kurios jau labai seniai e, trunka apie e, pabėgėlius ir jų perkelimą. Taip pat e, biudžeto problema egzistuoja. Europos parlamentas prašo daugiau investicijų e, nuo 1,1 pakelti iki 1,3 procentų BNP. Norime kad atsiras daugiau lėšų, bet neprašyti jų iš valstybių narių, reikia galvoti apie nuosavus išteklius. Ir diskusijos yra atviros. Taip pat e, e, diskusijas parlamentas pasiūlė apie Europos ateitį, apie Europos e, parlamentą. Ir mums labai svarbu ginti parlamento poziciją, nes tai yra demokratijos Europos širdis. Jau 40 metų dirbame ir 40-osios metinės e, Europos parlamento e, rinkimų bus minimos taip pat reikia paminėti 40-metį Ispanijos narystės. Aš labai norėčiau e, pasveikinti poną Borelį, pas mus atvykusi Ispanijos užsienio reikalų ministrą, kuris taip pat buvo mūsų parlamento narys ir pirmininkas Europos parlamento. Dėkui, kad vėl atvykote. Gerbiamas ministrė pirmininkė, dėkui, kad atvykote ir dabar norėčiau suteikti Jums žodį. Gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, gerbiamas Europos komisijos vicepirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ponios ir ponai deputatai. Man iš tikrųjų tenka didžiulė garbė kreiptis jūs visus ir pristatyti Ispanijos viziją šiuose jaudinančiose diskusijose apie ES ateitį. Sakau jaudinančiose, nes remiuosi savo patirtimi. 85 metais, kai Ispanija pasirašė stojimo aktą į Europos ekonominę bendryją, man buvo 13 metų ir nežiūrint to, kiek laiko praėjo, aš puikiai prisimenu tą dieną prisimenu emocijas, kurias jautė tie, kurie dešimtmečius kentėjo dėl to, kad nėra demokratijos mano valstybė ir laisvių Ispanijoje, mano šalyje. Prisimenu visą kartą ispanų savo tėvus, vyrus ir moteris, kuriems Europa daugybę diktatūros metų reiškia e, laisvę, teisinę valstybę, pažangą ir sanglaudą. Tuo metu metu e, Ispanijai reiškia narystė daug dalykų. Pirmiausia, kad negryšime atgal ir kad galiausiai mes e, pasiekime tai, ką e, su savo istorija, kad niekada daugiau niekas nebegniauš mūsų šalyje demokratijos. Nuo to laiko ištisos kartos ispanų, įskaitant mano kartą, matė, kaip vidinės sienos Europos Sąjungoje tapo istorijos relikvijomis ir uh, kad e, atsirado solidarus ryšiai su e, šalimis, kurios buvo nutolusios vienos nuo kitų ir mes sustikome teisinį aiškumą, pagarbą e, teisiniai valstybei, išmokom palaikyti toleranciją, būti tolerančiai, palaikyti dialogą, pasakom už feminizmą, vienodas galimybės, brolybę ir sambuvį. Ir aš galiu pasakyti, kad esu tikrai aistringas europietis europietis ir labai didžiuojasi tuo, kam atstovauja. E, tai, e, Europa, ypač dabar, kai e, daug kas naudojasi antieuropietiškomis kalbomis, kaip kozirių rinkimuose. Dėkui, pirmininkė Tajanė, už tai, kad sutikite man galimybę kreiptis į šį parlamentą. Norėčiau pasakyti, kad dabar, kai mes minėsime pirmųjų Europos parlamento rinkimų 40 metį, galiu pasisakyti ir kalbėti apie tai, kokias demokratinės vertybės mums reiškia ES. Pirmiausiai norėčiau, e, aišku, paminėti vakarykštį balsavimą Britanijos parlamente. E, aišku, kaip e, valstybės narės vyriausybės vadovas gerbiu šį sprendimą, tačiau norėčiau išreikšti apgailestavimą dėl to, kad atmestas susitarimas su ES, dėl kurio dėrėjomės daugiau negu pusantrų metų. Ir norėčiau e, taip pat išreikšti pagarbą ir dėkingumą pagrindiniam darybininkui Mišeliui Barnie, kuris e, prisidėjo prie 27 valstybių narių vienybės darybose. E, kaip sakiau, pusantrų metų buvo deramas dėl šio susitarimo ir aš manau, kad tai geriausias įmanomas susitarimas, kuris geriausiai apsaugotų Junktinės karalystės interesus, taip pat visų valstybės narių, taip pat Europos visuomenės interesus. Tai yra išeitis, kuri apsaugotų ne tik tik piliečių teisės, bet taip pat ir pagrindinių ekonomikos veikėjų teisės. Ir tai, e, nu, aišku, sutarimas, kuriame yra visai eilė e, konsensuso dalykų, kuris užtikrintų sklandų pasitraukimą. Ir reikia tikėtis, kad e, Britanijos vyriausybė priims sprendimus dėl tolimesnių žingsnių ir mes kaip valstybės narės, kaip bendrijos institucijos dirbame savo darbą, e, kalbu apie valstybės narės, taip pat apie Europos komisiją, mes dirbsime, kad sumažinsime neigiamą poveikį pastraukimo be susitarimo, jeigu tai bus. Aš e, visuomet e, tiek Ispanijos parlamente, tiek įvairiose konferencijose, interviu žiniasios priemonėms esu sakęs, kad e, Brexitas yra apmaudus dalykas tiek Britanijos žmonėms, tiek visai Europos Sąjungoje. Niekas nelaimės, visi pralaimėsime, įskaitant e, Britus. E, ir ypač tie, kuriems reikia jų visuomenės, e, vyriausybės paramos, kurie yra labiausiai pažeidžiami, bet mes turime e, gerbti šį sprendimą ir aš tikiuosi, kad Junktinė karalystė išlaikys kaip galima glaudesnius santykius su ES ir da, aiškus sprendimas yra jų, tačiau mūsų principai yra aiškus e, - vidaus rinkos vientisumas, keturių laisvių visiškas taikymas ir ES sprendimo autonomiškumas. Ir e, mes visuomet palaikysime šiuos tris elementus. Gerbiami parlamento nariai, aš norėčiau dabar pakalbėti apie tai, kad reikia sutelkti Europą. Norėčiau pakalbėti su jumis apie tai, kad reikia suteikti naują legitimumą Europai, nes iškilo nauji iššūkiai. Taip pat reikia atsiremti prieš tuos, kurie nori sugriauti Europą iš vidaus ir iš išorės. Yra daug veikėjų, kurie nori, kad ES žlugtų. Kaip socialdemokratų šeimos uh, atstovas, vyriausybės atstovas, aš tikriausiai tikitės kalbėsiu apie socialinę Europą, Europą, kuris saugo ir aš kalbėsiu apie tai, bet taip pat reikia kalbėti apie įsitikinimų Europą. Ir aš noriu dėl to pasakyti, kad reikia priartinti Europą prie piliečių. Jūs, e, jeigu paklausite, kokia yra svarbiausia mintis, tai yra platus raginimas ir galiu trumpai jį apibrėžti. Uh, E, kad Europa mus gintų, dabar reikia mums ginti Europą. Tai reiškia, kad reikia sukurti tokią Europą, kuri apsaugotų labiausiai pažeidžiamus žmonės. Reikia e, kurti Europą, kuris teiktų galimybės jauniems žmonėms, taip pat tiems, kurie ilgai neranda e, darbo kurie nėra 60-mečiai, bet, pavyzdžiui, kuriems yra 45 metai, kaip mano šalyje, ir kurie ilgai neranda e, darbo, e, turėtų sustiprinti galimybės e, verslininkams, pramoniai, ES taip pat sustiprinti aiškumą, nes dabar daug yra neiškumo darbo rinkose, taip pat reikia užtikrinti saugumą piliečių, apginti piliečius ir e, taikyti priemonės, kurios daro ES pasaulinė veikėja. Reikia e, stiprinti mūsų vertybės ir idealus. Ginti Europą reikia e, sustiprinti mūsų įsipareigojimus, gyventi Paryžiaus susitarimus, kovojant su klimato kaita, taip pat baigti kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Reikia kad Europa susitaikytų su piliečiais, kad būtų gerbo visuomenės pavyzdys, kad baigtų kurti ekonominę pinigų e, sistemą ir tokiu būdu mes e, užtikrinsime garantijas ateinantiems dešimtmetėms. Dabar nėra e, laiko dvėjoti mūsų priešams noriu pasakyti, kad mūsų įsitikinimas, mūsų ryštas įveiks autoritarizmą, e, kai kas e, vadovaujasi tam tikrą retoriką, e, kalbama apie tam tikrą atskirimą ir naudoja savo melagingus metodus, bet mes turime ryštingai veikti ir pademonstruoti, kas mūsų nuomonė yra Europa. Ir mes turime kovoti šį mūšį idėjų srityje E, žinome, kad e, visuose nacionaliniuose parlamentuose vyksta atitinkamos diskusijos. Mes turime kalbėti apie pažangą. Mes visi žinome, kad ateitis niekada nebuvo užkariauta žengiant atgal ir neturėtume mes nusigręžti nuo Europos modelio gynimo nei e, kiek. Mes e, turime suvokti, kad Europa e, gina mus visus ir mes e, turime įtraukti į tas diskusijas visus visus e, ir ginti Europą, kalbu apie nacionalinius parlamentus, ES institucijas, pilietinę visuomenę. Taip pat noriu visiems pasakyti, kad Europa nei buvo, nei yra E, grėsmė mūsų valstybių, mūsų šalių įvairoviai, mūsų kultūrų įvairoviai. Europa yra visiškai priešingas dalykas, ji sustiprina, o ne menkina tapatybę. Nesi mažiau e, ispanas, jeigu esi ES pilietis. Ir Europa nėra tik geografinė apibrieštis, tai yra vertybių bendruomenė ir e, vertybė laisvė, lygybė, brolybė, kuri buvo Prancūzijos revoliucijos metu jau išsakyta. Šios vertybės yra būdingos atviroms, optimistiškoms visuomenėms, toms, kurios taiko novatoviškas priemonės, kūrė ir kurios nėra niekada niekam grėsmė, kurios tos visuomenės e, sieja konkurenciją su uh, e, vystimosi ir uh, užtikrina tam tikras socialinės garantijas. Mes e, turime taip pat e, siekti visi bendrai gyventinti darbo tarkia 2030, siekti darnaus vystimosi tikslų ir taip pat užtikrinti globalų socialinį susitarimą. Ir taip pat mes turime kalbėti apie socialinius dalykus globalizacijos kontekste. Žinome, kad visame kontinente, kaimuose, miestuose tai žmonėms yra labai aktualu. Žinome, kad atsiranda tam tikri paradoksai. Globalizacija perskaisto turtą visoje planetoje ir sumažina neligybę, bet kita vertus atsiranda neligybės net ir mūsų visuomenėse. Jeigu mes gerai pagalvosime, tai anti tie europiečiai e, ir kalba apie tą e, reiškinį, bet globalizacija nėra kažkokia gaivalinė nelaimė ir e, mes turime priemonių kovoti su neigiamomis pasiekmėmis. Reikia sukurti šaknis ir sparnus, tai yra pasinaudoti šaknimis ir sparnais, kurie atsirado. Šaknis tai yra apsauga o sparnai yra galios suteikiamos mums e, naudotis galimybėmis globaliam pasaulyje ir klestėti. Gerbiami deputatai, matome, kad vyksta didžiuliai pokyčiai. 26 gužės prasidės naujas Europos ciklas ir mes turėsime galvoti apie tai, kaip suvaldyti globalizaciją, kad užtikrintume Europos socialinio modelio įgyvenimą. Turime sustiprinti taip pat Europos ekonominę ir pinigų sąjungą, turime e, kurti toliau politinę, socialinę ir aplinkosauginę sąjungą. Žinome, kad daug iš mūsų piliečių dar vis kenčia nuo E, neligybės, atlyginimų nuo socialinės atskirties, neiškumo e, dėl e, to, kad sumažėjo atlyginimai per krizę. Ir taupimas per krizę buvo vienas iš aiškinių, žinome, kad krizė finansinė ištiko visas visuomenės, bet taupimo priemonės neturėtų padaryti taip, kad nukentėtų nekalti žmonės. Ir mes turime galvoti apie tai, kad jauni žmonės mūsų kontinente labai kenčia, taip pat moteris e, nukenčia kur kas labiau nuo neligybės darbo rinkoje, nuo neužtikrintumo. Dėl to neligybė, neiškumas, e, reikia kovoti su tais dalykais, taip pat reikia toliau kurti gerbų valstybę. Ir e, taip pat noriu pasakyti, kad e, krizė, tie visi dalykai suskaidė mus e, šiaurėje, pietuose, atsirado skaidimas tarp e, skolininkų, skolintojų, reikia įveikti šį etapą ir mes turime pirmiausia galvoti apie piliečius, mes turime atsikovoti socialinę Europą, teisų Europą, socialinė ir teisinė sąglauda yra esminis ramstis ir aš noriu pasakyti, kad tai yra vienintelis e, išskirtinis dalykas pasaulyje, Europos visuomenės tuo turi naudotis ir mes turime naują naują socialinį kontraktą sudaryti. Reikia sukurti galimybės, o ne grėsmių šaltinį, kad ES žmonės, kad netaip vertintų ES kaip grėsmių šaltinį. Ir reikia kovoti su socialinė teisybė, taip pat reikia uh, užtikrinti socialinį teisingumą ir gerbo valstybę. Reikia, kad valstybės narės e, koordinuotų savo ekonomiką, toliau gyventų sanglaudos politiką. Ponas ir ponai, tokia yra filosofija pasiūlymo, kurį gynė Ispanija e, taryboje. Aš kalbu apie draudimą nedarbo atveju. Tai yra tikra garantija žmonėms. Ir uh, E, tai išreikš solidarumą su ES piliečiais, tai yra vertybės, kuriomis mes tikime. Taip pat mes e, turime labai ryštingai dirbti, kad baigtume kurti ekonominę ir pinigų sąjungą. Taip pat mums būtina baigti užduotis, e, kurias mums numatė Europos profsąjungos. Tai yra užtikrinti asmeninio profesinio gyvenimo derinimą, taip pat sukurti skaidres, palankes darbo sąlygos ES, kad žmonės nepriklausomai nuo savo lyties lyties, rasės, amžiaus galėtų susirasti orų darbą mūsų kontinente. ES turi taip pat kovoti su neužtikrintumu darbo rinkoje. Neužtikrintumas darbe reiškia neužtikrintumą gyvenime ir neturime leisti, kad, pavyzdžiui, jauni žmonės mūsų kontinente gyventų blogiau negu ankstesnės e, kartos. Dėl to labai svarbu ir Ispanijos vyriausybė tai palaiko e, įgyvendinti jaunimo garantiją ponios ir ponai deputatai. Prieš pusę metų Ispanija sudarė vyriausybę, kurioje yra daugiausiai moterų e, vis, iš viso pasaulio vyriausybė. Tai yra e, žingsnis link e, tikros lygybės tarp vyrų ir moterų, bet mums dar reikia labai daug ką nuveikti. Tai yra kelias. Kelias, kurio niekuomet nebūtume galėję veikti be ES postumio ir pavyzdžio. Šiandieną šiuose rūmose norėčiau padėkoti e, e, moterims, deputatėms už jų ryštą, e, moterims iš viso kontinento, kurios siekia įgyvendinti vieną iš ES idealų, tai yra feminizmo idėjas Ir mes norime pasakyti, kad mes nežengsime atgal šioje srityje tik į priekį, bet reikia, kad visa Europa veiktų vieningai. Dėl to aš noriu pasiūlyti jums, kad būtų patvirtinta ES lyčių lygybės strategija, kuri būtų privaloma. Reikia kovoti su su atotrukiu e, lyčių. Žinome, kad moteris kenčia nuo nedarbo, pirmiausiai nuo neužtikrintumo. Ir Europa turi būti lyderė šioje kovoje ir reikia siekti, kad 21 amžius būtų moterų amžius. Ponios ir ponai, mes turime žengti į priekį ir siekti, privalome gyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, reikia užtikrinti vienodas galimybės patenkant į darbo rinką, taip pat reikia apsaugos socialinių socialinės e, sąžiningų nuostatų ir aš noriu išreikšti paramą Europos darbo agentūros reglamentui, kurios užtikrins darbuotojų vyrų ir moterų teisės e, darbo rinkoje. Europa taip pat turi plėsti e, vienodas galimybės ir užtikrinti galimybę studijuoti, taip pat studijuoti specializuotus dalykus, taip pat ir kultūros srityje, mokslo srityje. Ir tokiu būdu mes iš tikrai, tikrai susikursime bastioną gynybos prieš tuos, kurie nori sugriauti Europą. Ponios ir ponai, mes turime taip pat užtikrinti mūsų piliečių e, saugumą ir turime veikti kaip tikras pasaulio veikėjas ir dėl to ryštingai turime kurti saugumo ir gynybos Europą. Prieš daugiau negu metus pradėjome taikyti Europos struktūrizuotą bendrabiavimą ir žengėme pirmus žingsnius e, gynybos srityje po e, dešimtmečius trukusio paralyžiaus. Ir atėjo momentas e, elgtis ryštingai, žengti į priekį atvirai ir kurti tikrą Europos armiją. Ponios ir ponai, ES turi pasauliui parodyti, kad ta švelnioji gale yra pasirinkimas, o nesilpnybė, tai yra įsitikinimas, bet taip pat mes e, turime galimybę sutelkti paėgas e, toliau negu mūsų sienos ir turime politinę valią tą daryti ir mes tokiu būdu e, būsime patikima autoritetinga gale tarptautinėje arenoje. ES yra patrauklus modelis daugelie sričių ir būtent ES mums leidžia užimti lyderės pozicijas pasaulyje. Mes e, prisimame e, tarptautinės tvarkos prievolės ir teisės e, daugia, kalbu apie daugia šalę tvarką, kuri pagrįsta taisyklėmis ir teisėmis. ES yra pasirengusi prisidėti prie tos lyderystės, įneždama savo indėlį. Mes turime, pavyzdžiui, privilegijuotų santykių su Latino Amerika, Šiaurės Afrika ir artimaisiais rytais. Bet, e, aišku, yra didžiuliai pasauliniai iššūkiai ir Europos svoris yra ne visuomet labai didelis e, E, kaip kitose srityse, kur ES turi išskirtinę kompetenciją. Aš noriu, kad Europa taptų lyderė visur. Ir mums reikia e, vienbalsiškumo ne tik išorės politikos srityje, bet ir tokiose srityse kaip e, fiskaliniai dalykai, daugiametis biudžetas ir teisinės valstybės ir teisė, e, žmogaus teisų e, įgyvendinimo patikros mechanizmas. Ginti Europą šiandieną e, daugiau negu bet kada reiškia suteikti labai tvirtas jai priemonės ir užtikrinti tokiu būdu Europos Sąjungos, Europos e, suverenumą novatoriškai. Ir mes turime tam e, baigti kurti e, bendrąją e, valiutą ir pažengti į priekį e, priimdami daugiametę finansinę programą. Prieš 50 metų Hagoje valstybių ir vyriausybių vadovai atvėrė kelią ekonominė ir pinigų sąjungoje ir kas dešimtmetį, dešimtmetį buvo priimti labai svarbus sprendimai. E, šioje srityje 69 metais vyko Hagos e, susitikimas, 79 metais buvo patvirtinta Europos pinigų sistema, 89 metais Deloro planas, e, kuriuo siekiama buvo sukurti e, ekonominę ir pinigų sąjungą. 99 metais oficialiai atsirado e, er, e, euras ir matome, kad praėjo 20 metų ir 2009 metai yra tarsi spraga. Nieko neįvyko tais metais. Tuo metu kentėjome nuo krizės ir dėl to nebuvo jokių žingsnių žengta, kuriant toliau euro architektūrą. Ir reikia, kad mes e, tą grandinę vėl su, e, sujungtume ir kad šie 19 metai būtų e, metai, kai žengsime į priekį. Žinome, kad išgyvenome krizę labai sunku laikotarpį prieš dešimtmetį, bet turime galvoti, kaip įveikti krizę ir žengti į priekį ir politinė prasme. Ir taip pat noriu pasakyti, kad jeigu mes nebaigsime kurti bendrosios valiutos, tai ekonominė sąjunga bus nebaigta ir bus nestabili. Ir mes žinome, kad yra e, pagrindiniai ramščiai, mes juos, e, trys pagrindiniai ramščiai, mes juos giname. Ir mes E, taip pat tokiu būdu galėsime neigiamas ekonomikai pasiekmes sušvelninti ir išvengti e, krizių ateityje. Šioje srityje legitimizavimas Europos, mano nuomonė, yra labai svarbus ir dėl to piliečiai turi jaustis centru tų visų reformų, visų veiksmų. Reikia apsaugoti jų santaupas, e, infliaciją apsaugoti, taip pat ekonominės krizės nedarbo metu apsaugoti piliečius. Ir uh, Europos Sąjungoje, ekonominė sąjunga yra labai svarbus dalykas. Ekonominė ir pinigų sąjunga turi užtikrinti, kad apsauga socialiniai trauktis būtų visuomet ten, e, kad tai būtų mūsų bendros ekonomikos elementas. Ir taip pat e, reikia sukurti palankes ekonominės sąlygas. Ir mes taip pat e, turime numatyti tam tikrus įvykius. Uh, Mes turime baigti e, kurti eurą e, prieš kitą krizę. Mes turime sustiprinti mūsų ekonomiką, mūsų valiutą. Mes turime ryštingai veikti, negalime e, leisti savo mokėti tos kainos, kurią sumokėme už neveikimą. Mes turime susitelkti visi, turime prisiminti, kam atstovaujame parlamente ir nacionaliniu lygmeniu dirbti jų labui. Dėl e, naujos daugiametės finansavimo programos susidurime su naujais iššūkiais. Mes turime e, stiprinti strateginės iniciatyvas, kaip kad bendroji žemės ūkio politika ar sanklaudos politika, kuri labai svarbi tokiai šaliai kaip mano. E, Europa, miesto Europa negali e, nutolti nuo kaimo Europos. Ir mažinti biudžetą reiškia e, priimti idėją, kad Europa nusitų gręš, atsitrauks. Mes turime galvoti apie tai, kam būtų naudingas toks signalas. Komisijos e, pasiūlymas, e, Ispanijos vyriausybės e, nuomonė, e, įtraukia daug pozityvių elementų dėl, pavyzdžiui, išlaidų ligmens, išorės e, dimensijos, e, migracijos politikos srityje ir inovacijų skatimo bei technologinės plėtros. E, E, Europa turi užsitikinti suverenumą inovacijų srityje, turi toliau kurti dirbtinį intelektą, kvantinę informatiką, e, kibernetinį saugumą ir yra labai svarbių dalykų, kurie jau gyvendami, pavyzdžiui, programa Erasmus, kurią labai remia Ispanija. Ir mes taip pat turime e, žengti ir kitomis kryptimis. Ir mes turime ieškoti europietiško atsako e, tiems klausimams, kurie kyla mūsų visuomenėse. Ir Europa muri, nu, turi e, mus lydėti nuo vaikystės. Ir aš kaip Ispanijos vyriausybės vadovas noriu e, išsakyti mūsų paramą e, vaikų garantijai, kad mes kaip galima anksčiau jau pradėtume remti vaikus. Ponės ir ponai. E, trūksta tam tikrų dalykų pateiktame pasiūlyme, tačiau tai yra geras išeities taškas ir mes turėtume žengti tolin. ES yra kur kas daugiau negu 1 procentas ES bendro e, nacionalinio produkto. Reikia, aišku, e, apdairiai naudoti lėšas, bet reikia galvoti, kaip mes turime e, įveikti tarptautinius iššūkius, su kuriais susitikti susidurime, reikia kurti sinergijas, užtikrinti masto ekonomiką, e, taip pat ginti Europą, reikia toliau kurti socialinę Europą, gynybos Europą, ekonominę ir pinigų sąjungą, e, federalinės Europos, jeigu tam pritars piliečiai, e, reikia siekti suartinti žmonės, reikia uh, taip pat e, siekti, kad žmonės e, vertybės sėtų su savo tapatybė. Ponios ir ponai, aš suprantu, kad yra daug labai iššūkių migracijos ir tie klimato kaitos ir tie. Aš norėčiau e, pasakyti, kad ES šiuose sityse tikrai gali sukurti vertę. Ir mes turime siekti konsensuso, negalvodami apie ideologinės linijas. Reikia konsensuso, kuris kur kas yra svaresnis už susiskaidimą. Ir e, e, tie e, dalykai yra mūšio laukas tiem, kurie netiki ir netikės Europą. E, kurie nori e, sugriauti pamatus liberalios demokratijos. Mes turime išlaikyti mūsų vertybės e, ginti Europą. E, Ir klimato e, kaitos srityje matome, kad daug skeptiškų nuomonių yra, netgi karingų nuomonių. Mūsų perspektyva šioje srityje turėtų būti e, pasaulinės įsipareigojimas ir galimybės ateičiai. Energetinis perėjimas turi sukurti daug galimybių mūsų e, valstybėse narėse. Taip pat mes turime duoti postumį energetikos jungtims ir taip pat dirbti daugiau, kad mažintume emisijas. Mes žinome, kad pasiekmės klimato kaitos gali būti pražutingos. Čia apie tai yra daug kalbama ir noriu pasakyti, kad e, politinė sąjunga gali mums padėti, nes nei autoritarizmas, nei nacionalizmas negali e, paneigti to, kad e, atskiros valstybės nieko nepasieks pasaida, vėl kurdamos sienas. Ir klimato kaita yra proto ir mokslo mūšis. Ir mes palaikome abis rytis ir Europa yra, yra šalia tų dalykų ir mes taip pat veiksime su kitais tarptautiniais veikėjais. Aš taip pat norėčiau pakalbėti apie kitą sritį, kurią minėjau, tai yra migracijos klausimai. Kalbame, e, ponios ir ponai, apie sritį, kurioje reikia veikti kartu, e, suderintai, bendradarbiauti su kilmės ir tranzito šalimis. Ispanijai ši perspektyva esminės svarbos nes mes esame prie ES išorės sienų. Šiunt iš šio požiūrio taško noriu pasakyti, kad mes suprantame, jog e, tokios šalys, kurios labai svarbus visai Europai ir ypač Ispanijai, e, kaip e, Maroko karalystė, bendradarbiaujant, kontroliuojant šį reiškinį. Ir noriu tą pasakyti labai aiškiai šiuose rūmose. Ir norime mes taip pat siekti veikti e, globalių mastų šioje srityje. Marakešo konferencija yra labai svarbus žingsnis į priekį. Ir e, Ispanija yra e, viena iš e, nedaugelio valstybių, kuri pasirašė susitarimą Marakešo. E, Bet mes neturėtume e, galvoti tik tai apie neigiamus dalykus, galvodami apie migracijos e, reiškinį. Mes e, turime galvoti ne tik apie neteisę migraciją, bet ir apie teisėtą migraciją, kuri prisideda prie mūsų ekonominės plėtros, kuri yra labai svarbi tam tikrose sektoriuose, kur pavyzdžiui trūksta darbo jėgos, kur gyventojai sensta. Taip pat mes e, turime galvoti apie e, paramą kitiems e, kontinentams, pavyzdžiui, Afrikai. Reikia, kad šis kontinentas transformuotųsi socialinė, ekonominė prasme iš esmės. Ir taip pat mes turėtume gyventi bendrą migracijos politiką ir prieglapšio politiką. Tai yra labai svarbus dalykai. Mums reikia taisyklių, kurios būtų priderintos prie realios prie dabartinės realybės. Ir e, mes turime e, siekti, kad ta reforma atspindėtų atsakomybę ir solidarumą. Taip pat aš norėčiau, kad dėrybų svetingumas neturėtų užtendyti e, esmės tos reformos. Mes turėtume užtikrinti žmogaus teisės tų asmenų, kurie bėga nuo konfliktų ir persekiojimo. Ponios ir ponai, ES prestižas uh, gali nukentėti, jeigu mes e, elgsimės priešingai. Mes turime būti solidarūs, išreikšti uh, užuotą kitiems ir taip pat turime išreikšti solidarumą vieni kitiems. Uh, Europos e, sąjunga su savo demokratiniu požiūriu būtent kūrė tendencijas ir tai yra mūsų stiprybė. Mūsų susiskaidimas Europos sąjungoje yra mūsų didžiausia silpnybė. Iš to išlošti gali tie, kurie pradžioje sakiau, e, kurie nori, kad mūsų modelis žlugtų tas e, modelis, kuris, mano nuomonė, sukuria e, palankų trikampį demokratiją, pažanga ekonominė ir gerbo valstybė. Mes turime įveikti susiskaidimą ir e, tam reikia, kad mes sustiprintume tarpusavio supratimą ir kovotume su stereotipais. Mes žinome, koks e, dabar tas neigiamas signalas. Jau prieš dešimt metų jis pasigirdo. E, E, kai kartais mes pasirodome beginklai prieš tokią e, retoriką, bet taika, demokratija ir laisvė yra tos vertybės, kurios neturi būti priimamos kaip garantijos. Aš e, dirbau 90-metyje Bosnijoje, jungtinių tautų kontekste, dirbau Sarajevo mieste, mačiau, kokie baisumai ten vyko. Ir tai vyko tokie, e, tie baisumai vyko tada, kai niekas to nesitikėjo. Ir mes turime suvokti, kad tokios jėgos ne tik kelia grėsmę mūsų integracijos projektui, bet e, e, gana subtiliai, e, aš noriu tą pabrėžti, subtiliai mes turime veikti prieš tokius veikėjus. Ir e, Aš e, noriu paprašyti parlamento narių, kad nepasiduotume ne vienas toms e, jėgoms, kad mes visi palaikytume Europos vertėjas ir e, vertybės ir kad mes turėtume jėgų atsispirti autoritarizmo sirenų dainoms. Mes turime siekti, kad Europa apgintų piliečius. Per ateinančius metus mūsų e, bendras projektas vis tiek eis į priekį, nežiūrint sunkumų. Aišku, bus skirtumų, bus ir regreso, bet mes tikrai e, bendrai prasme pažengsime į priekį daugiau, o ne atgal. Ir mes turime, aišku, natūraliai priimti tuos dalykus. ES yra skirtingų idėjų sintezė, netgi priešingų idėjų tos idėjas e, kartais įsakomas tam, kad galėtume žengti priekį, užsitikrinti klėstėjimą ir stabilumą pasaulyje, kuris vis labiau e, kinta. Mes turime įveikti sudėtingumus stiprių pagrindų, turime išreikšti solidarumą ir jis per pastarius metus vis stiprėja. Mes e, nukentėjome nuo su terorizmo. Tai yra labai apčiuopama grėsmė ES. Ir e, e, matome, kad e, išreikšdamas solidarumą Ispanijos pilietis apsigaubę Prancūzijos vėliavą e, ir tą matome socialiniuose tinkluose, tai yra pavyzdys. Mes Strasbūro aukas taip pat e, prisiminėme, vos prieš mėnesį vyko baisus teroristinis e, etapas ir mes visi apsigaubėme Europos vėliavą, kaip ir anksčiau tą padarėme po Barcelonos įvykių. Niekas ir e, priešai ES e, neturės jokių galių prieš šį nematomą, bet stiprų realų solidarumą, e, kuris stiprėja pirmiausia tarp jaunų žmonių. Mes turime kovoti su autoriumi autoritarizmu, mačizmu, rasizmu ir turėtume e, veikti pagal šių laikų ir interesų logiką. Ir e, noriu pasakyti, kad pamiršti istoriją yra prabanga, kurios negalime savo leisti, kadangi yra daug neiškumų. E, jeigu mes busime konservatoriškai nusteikę, busime labiau pažeidžiami ir mes turime veikti ryštingai ir tokiu būdu susigražinsime prarastą impulsą. Mes susidurėme su autoritarizmu, kurio, kuris minta iš išgalvotos e, nostalgijos. Vienas e, dainininkas Ispanijos savo, kad e, baisiausia nostalgija yra ilgėtis to, kas niekada neįvyko. Ir Mes e, turime kelti klausimą, ar tada gyvenama geriau, kai mūsų skiria sienas, ar e, buvo ekonominė pažanga, kada e, veitė, veikė muitinės, ar mes galėjome įtvirtinti socialinės ir piliečių teisės tada, kai gyvenome atskirai, o ne kartu Europos Sąjungoje. Labai netoli nuo mūsų, kur vyko pirmo pasaulinio karo mūšiai, rasime atsakymą. Šiandieną noriu dėl to pasakyti kad mes turime žengti į priekį, kovodami su bandymai žengti atgal. Turėtume kovoti su retorika, turėtume kalbėti apie mūsų bendrą tapatybę. Ir noriu kreiptis e, į Francą Timermansą, mūsų šeimos atstovą atstovą, kuris kalbė apie tai, kad e, praeitis yra mūsų klaidų vieta. Mes dabar turime galvoti apie Europos ateitį. Atėjo laikas ginti mūsų vertybės, kuris mūsų projektą padaro išskirtiniu pasaulyje ypatingų pasaulyje. Tik tokiu būdu mes galėsime įveikti tuos, kurie bando jį sugriauti e, iš vidaus, kurie nori sugriauti mūsų idėjas. Ir aš noriu pasakyti, kad uh, E, mes turime prisiminti ES vertybės, e, kurias turime ginti ir gynyba tų vertybių yra mūsų atsakymas visiems tiems e, mūsų kelias yra įsitikimai ir ryštas. Mes pastarosius 60 metų taip gyvenome, mes paveldėjome didžiulį palikimą, turime jį išsaugoti, pagerinti ir perduoti ateinančioms europiečių kartoms. Mes e, sužinome iš istorijos, kad tokiais ypatingais laikotarpiais kaip dabar reikia nepasiduoti ir žengti į priekį. Šiandieną jūs atstovaujate parlamente kartoms e, kuri mums priskiria vieną labai svarbų uždavinį. Europa e, turi būti, reikia ginti tą Europą, kuri gina savo piliečius. Labai ačiū. per chiudere il sistema della richiesta. Ačiū. Netrukus bus e, baigta elektroninė registracija spontaniškiam pasisakymam. Todėl tai yra visiškai paskutinė galimybė e, užsiregistruoti. Viskas. E, baigiamas registravimas. Ir prašyčiau visų e, kalbėtojų laikytis skirto darbo laiko. Taigi, dar kartą pakartoja pirmininkas ir angliškai prašymą e, laikytis kalbėjimo laiko. Pirmiausia, man didelė garbė sutikti žodį ponui Timermansui komisijos vardu. Gerbiamas pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti ministrui pirmininkui Sančiasui už tokią įkvipinčią kalbą. Jis, regis, bandė mums pasidal... su mumis pasidalinti vieną mintimį, kad jeigu Europa nori apsaugoti savo piliečius, mes, politikai, privalome apsaugoti Europą. Tik tai stipri ir vieninga Europa gali apsaugoti savo piliečius. O tie, kurie bando mus įtikinti, kad piliečius galima apsaugoti, izoliuojant kitokius arba statant sienas, arba e, kalbant apie nacionalistinę svajonę, jų kalbos visus nuvils Nes protekcionizmas nesaugo, negina. Protekcionizmas tik tai izoliuoja. O šalis, kurios liks vienos Europoje, izoliuosis, negalės susidoroti su e, negalės susidoroti su įvairiausiais iššūkiais. Tik tai vieninga Europa gali padaryti tai, e, ko iš mūsų tikisi mūsų piliečiai. Žinau, kad Europa yra labai svarbi Pedrui Sančesui. Jis yra iš tos kartos, kuri paskutinė gimė vis dar diktatūroje, o paskui augo tikėdamasi taikos ir demokratijos ir, ir narystės ES. Ispanija rado tą vietą ES. Ir mano žinia, e, Ispanijos vyriausybei būtų taip pat ir pats galvodamas, prisimindamas pastarosius 40 metų, siunčiu tokią žinę, kad mano nuomonė būtų teisinga sakyti, kad Europa suformavo tokią Ispaniją, kokia ji yra dabar, nes to norėjo Ispanai. Taip pat manau, kad dabar yra visiškai teisinga teikti, kad atėjo laikas e, jai formuoti Europą, prisimti atsakomybę kaip vadovaujančiai šaliai ES. E, formuokite kolektyvinę ateitį. Jūs E, pademonstravote ypatingą atsparumą toje, per tą baisę krizę, kuri paveikė Ispanijos žmonės. Na, taip, e, užim, nedarbo lygis tebėra didelis, 30 e, procentų, tačiau jūs padarėte milžinišką pažangą, kad tai veiktumėte. Ir manau, kad Ispanijos žmonės turi būti įkvėpimas mums visiems, visai likusiai Europai. Taip pat Ispanijos žmonės pritarė E, tam, kad Europa visų pirma reiškia demokratiją, laisvę, e, klėstėjimą. Šie dalykai yra brangus ir jų niekada negalima e, suvokti kaip savaime suprantamų dalykų. Ispanijos vieta yra unikali ir jos Europos istorija siekia daug toliau nei 95 metus. Ypač reikia prisiminti, kiek Europa yra, turi būti dėkinga tokių žmonių kaip Salvador de Madariaga e, pasišventimui, kuris padėjo kurti Europą. Jis niekada neatsisakė minties e, apie e, laisvą ir demokratinę Ispaniją. Net ir tamsiausiais laikais jis galvojo apie šviesę ateitį. Jis matė, kad Europos šalių likimas yra susijęs su Ispanijos likimu ir manau, kad dabar jis didžiuotųsi tuo, ką mato. E, tai yra demokratinė Ispanija, e, švenčianti savo konstitucijos 40-metį. Jis didžiuotųsi socialinę ir ekonominę pažangą padarytą nuo 1995 metų, nes augimas dabar yra daugiau nei 2 procentai. Tiesa, užimtų nedarbas, kaip jau sakiau, yra per didelis, maždaug 30 procentų. Dar daug ką reikia nuveikti, tačiau ekonomikoje yra labai daug teigiamų ženklų, ekonomika atsigauna ir noriu dar kartą akcentuoti, kad visa tai lėmė dabartinį pagrindinis Ispanijos žmonių pasiryžimas ir taip pat Europos e, solidarumas. Tai yra solidarumas, už kurį Ispanija tikrai labai atsidėkojo. Ispanija sulaukė kitų šalių solidarumo finansinės krizės metu, tačiau Ispanija taip pat daug kartų parodė, kad ji yra solidari su Europa. E, ji tai parodė, spręsdama migracijos klausimą. Tokios šalis kaip Ispanija ir Malta, net ir sunkiais laikais, reiškia solidarumą su žmonėmis, kurie atsidūrė sudėtingoje padėtyje. Ispanija yra mūsų lyderė daugeliu požiūrių ir jūs, Pedro, taip pat esate lyderis, e, kuris maloniai e, priėmė tuos, kurie buvo įstrigę akvarijus laive. Jūs Ispanijos žmonių vardu pasakėte, kad neleisime šiems žmonėms e, tiesiog dreifuoti jūroje ir skęsti. Tai yra tikra politinė lyderystė. Tai nėra lengvas būdas, e, lengva išeitis. E, jūs nekaltinote pabėgėlių, bet prisėmėte atsakomybę už jų likimą ir aš su tuo jūs sveikinu tų laivų vaizdai, taip pat susiskaldimas, kurį sukėlė nedideli migrantų bureliai atvykstantis prie mūsų krantų, privertė mus ieškoti tvarių sprendimų visiems. Ir dabar atėjo laikas mus baigti būtiną e, Europos bendros prieglopščio sistemos reformą. Tik įgyvendinę reformas mes e, sukursime tvarę situaciją. Vien sienų apsauga nepadės to pasiekti. Mums reikia veikiančios prieglopščio sistemos, kuri būtų grindžiama solidarumu ir ES pagrindinėmis vertybėmis. Taip pat e, noriu akcentuoti tai, ką Pedro, sakėte apie Afriką. Na, jeigu rastume tokį žemyną, kuris turės lemiamos reikšmės Europos ateičiai, tai būtų Afrika. Niekur mm, kitur nerasime e, vietos regiono, kuris prisimtų atsakomybę už Afriką. Tai yra Europa. Ir tai mūsų broliškas žemynas. Ir jeigu mes negalvosime apie jų, apie jų žemynų ateitį, tai e, Afrikos problemos persikels į Europą. Ir kad ir kokias aukštas sienas mes norėtume statyti, tik optimizmas, tik viltis ir tik ateitis, kurią gali tikėti Afrikos žmonės, sukurs būtiną stabilumą Europai, kad ir Europa galėtų būti stabili ir klėstėti ateityje. Ir Pedro noriu paraginti jūs e, imtis lyderio vaidmens Europoje ir suprasti, kad mūsų santykiai su Afrika neturėtų rūpėti tik ES narėms, kurios yra prie viduržėmio jūros. Tai turėtų rūpėti kiekvienai valstybei nariai, kad ir kur ji būtų ES. Mm, taigi Mūsų biudžete numatomas tris kart didesnis finansavimas e, migracijos politikai, tai yra 33 milijardai eurų, tai bus labai svarbu Ispanijai ne tik dėl to, kad ji parodė solidarumą su migrantais, bet ir todėl, kad Ispanija išgyveno e, teroristinių išpolių siaubą savo teritorijoje. Taip pat bus e, gyvendinama ir nauja skaitmeninė programa, kuriai skiriama 9 milijardai eurų. Ji paskatins skaitmeninę transformaciją Europoje ir visą tai turėtų mm, skatinti Ispanijos ekonomiką. Mes remsimės Junkerio plano e, sėkme. E, pagal šį planą Ispanijos ekonomika buvo investuota daugiau nei 46,2 milijardo eurų, taip pat buvo suteikta parama maždaug 150 tūkstančių mažų ir vidutinių įmonių, taip pat buvo Maliorka aprūpinta naujais autobusais, e, taip pat Saragosoje buvo sukurta daug žemė, naujų e, darbo vietų. Ir aš žinau, kad Ispanijos vyriausybė taip pat yra įsipareigojusi siekti tvaraus vystimosi tikslų. Aš žinau, kad Ispanijai reikalingas perėjimas, jo reikia ir visai Europai. Ir dabar, naudodamasis progą, taip pat noriu padėkoti ir čia šalia esančiam kolegai, kuris buvo lyderis pasaulyje ir kuris siekia, kad Europa tikrai galėtų įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus dėl klimato kaitos. Aš manau, kad jis buvo vienas iš lyderių, aš jį labai gerbiu ir manau, kad reikia, jis nusipelno mūsų pripažinimo. Nauja programa InvestEU turi didelį potencialą. Mm, ji, joje numatomos papildomos 650 milijardų investicijų 2021-2024 metais, taip pat Erasmus programos finansavimas bus daugiau negu padvi, padvigubintas ir sieks 30 e, milijardų eurų. Ir aš tikrai e, tuo džiaugiuosi. Manau, kad tas e, programos finansavimo padidinimas suteiks galimybių daugeliu jaunų ispanų. E, E, mokyti studijuoti. Manau, kad mes visi esame susidūrę su Ispanijos studentais, kurie atvyksta pas mus e, mokytis ir mus visus įkvepia jų E, pasirižimas ir atvirumas skirtumams. Ir e, šios, visos šios investicijos daug ką pakeis Ispanijoje, visoje Europoje. Labai svarbu, kad mes kaip galima greičiau patvirtintume naują biudžetą. Ir aš tikrai tikiuosi Pedro, jo kolegų ir šio parlamento paramos, kad taip ir įvyktų. Taip pat noriu akcentuoti lygybės darbo tvarkės svarbą e, Ispanijos vyriausybėje. Kodėl Nebu, nereikė, kodėlgi mums neparengus geresnio plano, kad išnyktų vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumai Europoje, kodėlgi mes nesutarėme padaryti galą pensijų skirtumams, kuris vis dar yra 40 procentų Europoje, kodėlgi mes visi ne, nesutarėme pramušti tas vadinamasis stiklo lubas ir suteikti daugiau galimybių moterims. Tai yra nepriimtina. Tai yra nepriimtina ir. Mm, Aš tikrai tikiuosi, kad Pedro vadovavimas e, padės daug ką pakeisti. Kodėl mes galiausiai nepadarome galo smurtui prieš moteris? Kodėl to nedarome? Tai yra mūsų pareiga. Ir kodėl mes nekaltiname viešai tų, kurie prisidengdami šeimos vertybėmis netikromis šeimos vertybėmis atima iš moterų galimybę atlikti savo funkciją visuomenėje. Kodėl jie teigia, kad moteris net, neturi visų teisių, kodėl jie prisidengia šeimos vertybėmis e, teisindami smurtą šeimoje. Tam negali būti jokio pateisinimo. E, Gerbėmėjai parlamento nariai, ministrė pirmininkė, e, man Ispanija, jos istorija yra pavyzdys Europai. Tai rodo vertybės, tikras vertybės ir Ispanija parodė, kiek galime pasiekti dirbdami iš vien ir kaip mes galime Europos solidarumui suteikti tikrą prasme. Europa turi būti ginama ir mes turime e, ginti Europą. Much, Dėkoju, vicepirmininkė. Pirmasis kalbėtojas frakcijų vardu yra Europos liaudės partijos frakcijos vadovas Manfred Weber. Welcome. Pirmininkė, premjerė, Sveiki atvykę su jūsų pirmininkavimas. Iš tiesų gera pradžia buvo metams, nes jūs kaip esate iš tiesų tikras europietis savo šalyje, esate už Europą, todėl džiugu matyti jūs čia. Daugiau negu keturis dešimtmečius Europa Ispanija reiškia gerovę, o Ispa Europoje Ispanija reiškia lyderystę. 19 metai tai metai, kai švenčiame dem, demokratiją Europoje, vyks rinkimai Europos parlamente. Ačiū už tai, kad jūs įsipareigoja laikytis špicent kandidat proceso, remiate Fransą Timemersą kaip lyderį rinkimų kandidatą ir uh, Kalbant apie Europos ateitį, turime kalbėti apie ekstremizmą, nacionalizmą. Tai aišku, prisiminkime vakarykštį balsavimą, tai kas vyksta Europoje. Europos svajonės e, kuriejai buvo krikščionės demokratai, liberalai, socialistai, kolegos iš jūsų partijos žalieji. Ir e, e, mes čia esame vieningi, kaip tik tai todėl antieuropiečiai mus puola, nes mes atstovame atstovaujame tam, ko jie nekenčia. Tačiau noriu pabrėžti, kad ekstremistai nėra kažkokio tai, kažkokios tai spalvos. Jūs esate tikras europietės, pro-europietės, pro-europietės, tačiau ir Ispanijos parlamente yra separatistų, tai neramina. Ir kokį atsaką galėtumėm duoti populistams? Tai visų pirma, kurti stabilumą, iš tiesų atlikti gerai savo darbą kaip politikai. E, Francas Timmermansas e, e, gyrė tobulą ar galbūt netobulą ne, ne, ne, tobulą, Ispanijos ekonomikos plėtrą pastaraisiais metais po krizės ir norėčiau priminti, kad tai lėmė Mariano Rojo vyriausybės pastangos. Tokiu būdu buvo sukurtos ekonominės sąlygos. Dabar jūs norite iš tiesų panaikinti Marijano Rahojaus įvykdytas reformas, manytumėm, kad tai būtų e, netinkamas e, signalas, nes e, ekonominės ateities kūrimas reiškia, kad reikia būti pasirengus reformams, o na, iš tiesų socialinė Europa reiškia darbo vietų kūrimą. Tai iš, iš tiesų norėčiau jūsų prašyti toliau vykdyti reformas. Ir, Taip pat norėčiau pažymėti, kad mes labai gerbėme jūsų vyriausybę, netgi jeigu mūsų politinės vertybės yra šiek tiek kitokios. Mus neramina politinis stabilumas, kol kas jums nepavyko pasiekti konstruktyvios ir stabilios daugumos jūsų parlamente, kalbant apie 19 metų biudžetą. Jūs, jūsų šalis yra viena iš tamiausių ekonomikų Europoje, eurozonoje ir tokia didžiulė ekonomika be stabilaus biudžeto reiškia mažiau stabilumo ir daugiau netikrumo, kaip tik tai todėl šis bendradarbiavimas Ispanijos parlamente yra toks, kad dėl to netikrumas Europoje tik tai didėja ir taip pat, kas paminėta, taip pat turi labai aišku įsivaizdavimą dėl Afrikos, e, e, nu, numatome labai ambicingą perkelimo programą, turime jiems padėti, žmonėms reikia pagalbos e, ten, taip pat ir Sirijoje, tačiau taip, taip pat turime su, sunaikinti kontrabandininkų vežančių nelegaliai žmonės nelegalų verslo modelį ir iš tiesų padvigubėjo nelegalių sienos kirtimų. Uh, Ispanijoje, tai jau vyksta antrais metais, iš viso nelegalių migrantų 57 tūkstančiai yra ir per praeitas vasaros atostogas lankiausi prie kitos sienos, Bulgarijos, Turkijos. Ir ten buvo pastatyta siena 180 km. Ir jisai parodė, kad jeigu yra politinė valia, tai iš tiesų galima sustabdyti nelegalią e, migraciją, tokios sienos pagalba. Ir jūs tai, na, to, tą patį e, e, darote. Ir jeigu norime kovoti su ekstremistai, turime spręsti problemas. Tai reiškia, kad tikimės, kad Ispanija saugos sienas, apsaugos jas nuo nelegalios migracijos. Ekstremal, ekstremalus populizmas yra nacionalizmas. Ir Ispanija tai labai konkrečiai galima pavadinti, tai Katalonijos klausimas. EPP e remia Ispanijos konstituciją, mes esame už Ispanijos teritorinį vientisumą ir esame už tai, kad vyriausybė išsaugotų Ispanijos vienybę. Europa pagrista yra įstatymo viršenybė ir Ispanija taip pat pagrista įstatymo viršenybė. Mes rėmėme ir Ahojaus vyriausybę ir uh, Taip pat remsime ir jūs, jeigu jums mūsų reikės. Todėl turime kartu kovoti su nacionalistais mūsų žemyme. Mūsų frakcija, pavyzdžiui, čia Europos parlamente balsavo už komunistams atstovaujantį vicepirmininką, bet atsisakėme balsuoti už kraštutinių dešiniųjų vicepirmininką parlamente, nes iš tiesų mes <clears throat> manome, kad nacionalistai neturi ką, ką pasakyti apie Europos ateitį, jie mūsų priešai. Ačiū. E, už jūsų e, darbą ir mūsų e, frakcija daug ką dar turi nuveikti. Ačiū jūs, už jūsų įsipareigojimą ir ryštą dirbant Ispanijos labai ir EPP tikėsi, kad nebebus nacionalizmo ir bus bendra Europos ateitis. Labai ačiū už jūsų darbą. Ancora ululati in aula serve sempre il veterinario. Prossimo intervento è quello dell'onorevole Udo. Aš norėčiau priminti nariams, kad salėje negalima e, leisti tokių garsų. Bienvenido al parlamento. Mielas Pedro, sako panas Bulmanas, sveikas atvykęs į Europos parlamentą. Mielas Pedrai, Turiu pacituoti tai, ką sakėte. Jeigu norime, kad Europa mus apsaugotų, mes turime apsaugoti Europą. Norėčiau, kad tai būtų visų Europos vyriausybių šūkis. Norėčiau, kad tai būtų visų Europos vadovų šūkis ir kad tai taptų naujų atspirties taškų kurio turėtų laikytis visi, kurie, mm, kuriems tenka kažkokia atsakomybė ES. Deja, taip nėra. Mes labai džiaugiamės, laukiame jūsų, kad atvyktumėt, kad pasakytumėt tokią įkvepiančią kalbą ir kad taip e, įkvepiančiai kalbėtumėte apie teisingumą ir, ir, ir viltį Europoje. Deja, nėra taip paprasta, ponė Weberi, kaip jūs bandote pasakyti. Mes visi sėdime tam, tai pačiai valtyje. Bet jeigu norime užkirsti kelią nacionalizmui, užkirsti kelią tam, kad Europoje įsivyrautų e, dešinieji, kraštutiniai dešinieji, tai tas laivas turi dar ir plaukti, ne, neišeina vien tik stovėti stovinčiame vandenyje kaip per pastaruosius keletą metų. Europa laukia, mūsų piliečiai laukia, kad mes rūpintumės jų perspektyv, perspektyvomis, jų darbų, pensijomis ir taip toliau. Tai yra ta problema. Dažnai sakome, kad sėdim toj pačioj valty, bet reikia dinamiką kažkokią įvesti, kažkaip ir kluoti, plaukti. Ta valtis turi judėti. Mes žinome, kad kitoje pusėje sėdi toks žmogus kaip Putinas, kuriam visiškai nerūpi mūsų laisvės idėjos. Mes žinome, kad kitoje pusėje yra ir Trumpas, kuriam visiškai nerūpi mūsų socialinis teisingumas. Tai ko mes iš vis laukiame? kodėl mes tos dinamikos nei, nei, neįsiubuojame. Man labai patiko Pedro Sančioso kalba, nes jis išdėstė programą, kaip ES gali išsilaikyti kartu, nepaisant visų kitų mums nenaudingų interesų ir dirbdama mūsų žmonių interesų labui. Man labai patiko jūsų kalba, Petrai Sančiasai, nes jūs tikrai kalbėjote apie tai, ko reikia per pastaruosius penkerius um, naujos kadencijos metus. Taip pat man patiko, todėl kad tai kalbėjo Ispanijos vyriausybės vadovas. Tokios šalies, kaip sakė ir ponas Timersmansas, kurioje e, matėme, kokios svarbios buvo Europos vertybės, kaip jinai keitėsi dėl narystės Europoje. Tai yra šalis, kuri žino savo šaknis, savo istoriją, šalis išgyvenusi frankofašizmą ir radusi jėgų kurti demokratiją ir pasipriešinti viskam, kas norėjo e, juos nublokšti atgal į neteisybės e, ir demokratijos nebuvimo laikus. Mes pasitikime Ispaniją ir žinome, kad Ispanija yra gerose rankose. Jūsų pristatyta programa yra ir mūsų frakcijos programa. Mes ir patys dirbame šitaip. Mes nenorime kalbėti apie ekonomiką, negalvodami apie darbo vietas. Bet mes negalime kalbėti apie ekonomiką ir darbo vietas nesuprasdami, nepripažin, nepripažindami, kad reikia pokyčio, pokyčio, kuris išgelbėtų mūsų planetą. O tas pokytis bus įmanomas tik tai tada, kai žmonės bus su mumis, kai mes jiems suteiksime perspektyvą, viltį. Negalime eiti prie žmonės. Pažiūrėkite į Prancūziją, kas vyksta turime įgalinti piliečius, kad jie mums padėtų tą pokytį pakeisti, pa, e, pasiekti socialinį teisingumą, suteikti socialinę perspektyvą. Jie mums turi padėti tą padaryti. Žinoma, tai priklauso ir nuo to, kaip mes reaguosime. Tas naujumo mastas, naujumo iš Madrido patvelkusių vėjų mm, mastas yra įspūdingas. Jums, Pedrai, pavyko suburti naujovišką, kompetitingą mm, ministrų komitetą. Jūs nusintėte labai aiškas, aiškus signalai įvairiomis temomis, bet taip pat ir e, lyčių lygybės klausimų kvalifikuotų moterų yra e, vyriausybėje daugiau negu vyrų. Norėčiau, kad visoje Europoje pūstų tokie vėjai. Jūs mums parodėte, kur link reikia eiti. ECR e e frakcijos vardu ponas Henkel. Pirmininkė. Jūs kalbėjote apie Europos ateitį. Ir mano nuomonė, labai e, teisingai padarėte, kad paminėjote ir breksitą. Prieš tai vicepirmininkas e, Timermansas padėkojo e, Britų kariams, kurie jo žemę iš, išvadavo iš nacių nagų. O aš esu iš tokio miesto, kuris Britų 43 metais buvo subombarduotas ir mes tada vokiečiai džiaugiamės, kad pralaimėjome tą mūšį su Britais, bet e, tuo metu mes džiaugiamės, bet labai būčiau nusiminęs, jeigu bus pralaimėtas šitas mūšis dėl Britan... Didžiosios Britanijos. Jūs, pirmininkė, sakėte, kad breksitas yra nenaudingas e, visiems ir Didžiai Britanijai, ir Europos Sąjungai, ir tai, tai yra tiesa. Mano nuomonė, tai yra ekonominė ir politinė ir moralinė ir ekonominė prasme e, didelė nelaimė, nes e, didžiai Britanijai pasitraukus iš bendrosios rinkos, tai būtų liktai 19 kitų šalių pasitrauktų. E, Britų balsas visą laiką buvo išminties, konkurencingumo, solidarumo e, balsas ir moraliai, todėl kad ne vienas e, mūsų sakė šiame parlamente, kad breksitas nuskurdina mus visus, taigi tai ir moralinių požiūrį didelė nelaimė. Ankstesnėse diskusijose visi džiaugė, visi liūdėjo dėl breksito, išskyrus žmonės, kurie sėdi nuo manęs į kairę. Bet niekas nepadarė nieko, kad sustabdytumėme šitą judėjimą. E, 140 parlamentarų parašė laišką Junktiniai karalystiai prašydami renkti antrą referendumą. Džiaugiausi tuo laišku, bet jie turėjo parašyti ir savo laišką, nes nepamirškime, ko, ką sakė e, ponas Ferhofštatas. E, Britai juk turėjo priežasčių pradėti galvoti apie išstojimą. Mes kalbėjome apie subsidarumą, kalbėjome apie centralizaciją e, Lisabono sutartyje, mes kalbėjome apie E, harmonizacija. Mes kalbėjome apie tai, kad kiekviena šalis bus atsakinga už savo e, skolas, o dabar vis, viską centralizuojame. Taigi manau, kad ir parlamentui, ir tarybai, ir komisijai pats laikas imtis kitokių veiksmų. Pritariu visiems, kurie sako, kad vargiai ar bus kitas susitarimas, dėl kurio parlamentas balsuos teigiamai Junktinėje karalystėje. Taigi pakeiskime savo požiūrį, suteikime Britanijai tokią, su tokiu susitarimą, tokią situaciją, dėl kurios negalėtų pasilikti e, Europos Sąjungoje. Dabar yra laikas nekaltinti Didžiąją Britaniją, Junktinę karalystę, bet mums patiems suprasti, kad mes irgi esame atsakingi dėl breksito pasiūlykime naują naujas sąlygas, naują susitarimą, kad Junktinė karalystė pasiliktų e, Europos Sąjungoje. Čia pirmiausia reikia kalbėti apie migraciją. Taigi, užuot kaltinę Junktinę karalystę, pripažinkime, kad Europa ir Briuselis taip pat prisidėjo prie šios problemos, todėl turi prisidėti ir prie problemos sprendimo. Raskime jungtiniai karalystiai naudingesnė, naudingesnė išeiti. Liberale, l'onorevole Verhofstadt. Ponas Verhofstadt, e, keturios minutės. Aš turiu ir kolegą iš Ispanijos, Kataloną ir Baską. E, nenorėčiau vėliau sulaukti jų priekaištų, bet pasakysiu ministrė pirmininkė. E, Ispanija turi vieną savybę, kurią patvirtinate ir jūs. Šiuo metu tai yra turbūt proeuropeitiškiausia šalis Europoje, nes ji turi drąsos kalbėti apie federalinę Europą. Nedaugelis kolegų, kurie čia dirba, turi tokios drąsos. Ir aš manau, kad tai nėra atsitikinumas. Taip yra dėl Europos istorijos, dėl to, kad Europos istorija ir Ispanijos demokratija yra glaudžiai susiję. Aš manau, kad pastaras pastarąjį dešimtmetį jūsų užsienio reikalų ministerijos daug kolegų ėmėsi atsakomybės ir čia. Tai yra ponas Devygo, ponas Borel, taip pat e, Miguel Muratinos. E, iš tikrųjų, Ispanijos politikoje vyksta konkurencija, kuri partija bus proeuropietiškiausia. Tai yra ir Partido Popular ir kitos partijos ir aš e, to džiaugiuosi. Aš manau, kad kiekvienoje Europos šalyje turėtų tarp nacionalinių partijų vykti konkurencija dėl to, kas pelnys proeuropietiškiausios titulą. Tačiau manau, kad dabar vyksta turbūt penkioliktos diskusijos apie Europos ateitį. Ir aš šias diskusijas šį kartą vertinu gana santūriai, nes kas kart, kai čia atvyksta ministras pirmininkas ar prezidentas, uh, vardyje daugybę naujų ES politikos krypčių, kurių mums reikia. Tai yra ir užsienio politika, mokesčių politika, Europos kariuomenė. Bet niekada niekas neatsako į klausimą, kodėl to nedaroma jau dabar, kokių kliūčių kyla, kodėl mes visada vėluojame šiek tiek vėluodami. Uh, E, pavyzdžiui, palyginti su bičiuliais Amerikoje, kurie per devynis mėnesius sugeba įveikti finansų krizę, o mes daugybę metų kūrėme bankų sąjungą. Taip pat, kodėl prireikė tiek metų, kai viduržėme jūroje vyko tragedijos. Ir aš žinoma noriu padėkoti Jums už tai, kaip Jūs e, priemėte pabėgėlius iš akvarijus. Tačiau iš tikrųjų dabartinė padėtis yra nehumaniškos e, tam tikrų šalių politikos, migracijos politikos rezultatas, čia turiu galvoje ponas Salvinį, kodėl mes ne, vis dar neturime susitarimo dėl, pavyzdžiui, Dublino reglamentų reformos. Jau tiek metų vyksta daugybė tragedijų viduržėme jūroje. Kodėl mes šiandien neturime Europos kariuomenės? Kodėl mums sunkiai sekasi vykdyti eurono, eurozonos reformas, juk praėjo devyneri metai nuo finansų krizės pradžios. Tokie yra esminiai klausimai ir aš labai tikiuosi, kad atsakydamas mums po kelių minučių jūs panagrinėsite šią problemą. Na, mano nuomonė, problema ta, kad ES institucijos veikia blogai. Blogos institucijos kuria blogus rezultatus, geros institucijos kuria gerus rezultatus. Ir problema ta, ir aš tai noriu kartoti vėl ir vėl ir vėl ir kartosiu ir ateityje. Problemų kelia vienbalsiškumo taisyklė egzistuojanti ES ir ypač Europos vadovų taryboje. Būtent tai yra pagrindinė problema, kurią reikia spręsti. Taip pat yra disbalansas. Europos parlamentas priima sprendimus balsų daugumą, o Europos vadovų taryba turi priimti sprendimus vienbalsiai. Ir kad, kad ir ką mes nuspręstume, visa tai yra blokuojama Europos vadovų taryboje. Taigi noriu paprašyti, kad jūs imtumėtės ir šios politinės kovos, nes priešingų atveju apie tai, apie ką mes kalbame, liks tiesiog norų sąrašas ateičiai. Taigi tiek norėjau pasakyti e, per šias keturias minutės. La parola all'onorevole Keller per il gruppo dei Verdi. Ačiū dabar poniai Keller žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū ministrė pirmininkė, už jūsų kalbą. Manau, kad ji buvo labai tvirta ir stipri ir proeuropietiška. Mes Europoje dabar matome daug vyriausybių, kurios nesugeba užtikrinti teisinės valstybės principų ir demokratinės pažangos savo šalise. Todėl džiaugiuosi matydama, kad e, kai, kai kur tai daroma kitaip ir aš ypač džiaugiuosi tam tikromis priemonėmis, kurių jau buvo imtasi Ispanijoje ir kurios atspindi jūsų įsipareigojimus. Taigi pirmas sprendimas - minimalaus darbo užmokesčio padidinimas iki 900 eurų. Tai padės daugeliu šeimų, kurios nukentėjo nuo biudžeto sumažinimų, nuo socialinių reformų. Taip pat džiaugiuosi ir jūsų numatoma reforma mokesčių srityje. Mes norime tikros socialinės sąjungos ir tam reikia daugiau pastangų ir taryboje, ir kiekvienoje valstybėje narėje. Ir labai tikiuosi, kad kiti pasieks jūsų pavyzdžių. Antras sprendimas e, - šeimos, kurios įsirengia saulės baterijas, gaus iš to naudos. Tai yra būdas kovoti su klimato kaita ir taip pat atlyginti žmonėms už jų iniciatyvą ir taip pat pasirūpinant, kad visi prisidėtų prie mūsų siekio išgelbėti planetą. Šių konkrečių žingsnių tikrai reikia. Ir, kaip jau šiandien buvo minėta, labai džiaugiuosi, kad jūsų ministrų kabinete yra daugiausia moterų visoje ES. Moterų teisės yra žmogaus teisės. Ir mes dar tikrai, m, tikrai nepriartėjome prie tikros lyčių lygybės. Matome pasipriešinimą daugelį ES valstybių narių moterų teisėms, žmogaus teisėms. Taigi džiaugiuosi, kad dar liko vyriausybių, kurios e, įgyvendina ambicingą lyčių lygybės darbo atvarkę. Bet žinoma, lygybė nėra lengvai sprendžiama problema. Taip pat jūs e, paveldėjote nemažai problemų. Viena iš jų yra Katalonija. Kad Na, iš tikrųjų, konservatoriai tik paaštrino konfliktą. Dabar ši problema atsidūrė ant jūsų stalo. Ir akivaizdu, kad tik demokratiškas politinis sprendimas gali padėti žengti pirmin. Čia reikia tai paminėti ir sprendimą dėl e, suimtų įkalintų asmenų, tarp jų yra ir priklausančių mūsų frakcijai, iš tikrųjų jiems taikomos priemonės Belgijoje ir kitur net laiko teisėtumo testų. Taigi reikia geros valios iš abiejų pusių, tik gera valia mus priartins prie sprendimo, kurio labai reikia Katalonijai, visai Ispanijai ir visai Europai. Ministrė pirmininkė, jūs minėjote Europos vertybės ir tai, kad mes visi jas turime ginti. Ir čia aš noriu išreikšti savo susirūpinimą dėl Andalūzijos ir dėl ten formuojamos vyriausybės. Ekstremistinė dešiniųjų partija dirbs vyriausybėje. Ir man labai liūdna matyti, kad konservatoriai ir liberalai su tuo taikstosi. Tai yra susitarimas, kuris mm, užtikrins, kad dešinieji ekstremistai bus girdimi. Aš esu tikra, kad daugelis iš jūsų nesate to patenkinti ir manau, kad dabar yra laikas imtis konkrečių veiksmų ir visi mes, visos mūsų frakcijos turime siekti, kad to nebūtų. Tai yra gėdingas susitarimas. Na, jeigu mes visi dabar susitartume su dešiniaisiais ekstremistais, kaip taip, kaipgi tai atrodytų. Taigi nedarykime to. Ir taip pat reikia neužmiršti ir moterų teisų, moterų lygybės. Smurtui prieš moteris neturi būti vietos niekur ES. Ministrė pirmininkė, noriu priminti, kad daugelis jūsų minėtų tikslų, tai yra lyčių lygybė, e, socialinė Europa, įgyvendiname ir ES lygių. Taigi mes tikimės jūsų iniciatyvos taryboje ir jūsų paramos taryboje. E, pasistengkite, kad kolegos taryboje pasiektų jūsų pavyzdžių ir siekite progresyvios ekologiškos socialinės Europos. Galite tikėtis čia ir mūsų paramos. Ačiū. Guja frakcijos vardu žodis ponui Lopes Bermejo. Poniai Lopes Bermejo. Pirmininkė, pirmininkė Sančiasai, dėkoju, kad atvykote Europos parlamentą ir kad dalyvaujate mūsų diskusijoje, kuri yra be galo svarbi, nes populistai, ypatingai e, dešinieji populistai, siaučia visoje Europoje, taip pat ir Ispanijoje. Tačiau Nesvarbu, ar mes e, sutarėme dėl, tų, e, dėl nuomonės, kokie pavojai grėsia Europai, visgi manau, kad jūs e, prisidedate prie teigiamų reiškinių atvykdamas čia reikia kovoti su tokios fašiš, fašistinėmis pažiūromis, e, rauti su, šaktimi, su šaknimis. E, jos kyla todėl, kad dauguma e, vyriausybių aplaidžiai žiūrėjo į darbo žmonių klasę ir e, politika, kuri kyla taip pat ir iš Briuselio, tik tai greuna gerovę. Krizė greuna gerovę, o e, tai, kaip valdoma krizė, prisideda prie netvarumo. E, šita politika, kur yra naudinga tik tai privilegijuotėsiams, kuria labai didelę neteisybę, socialinę neteisybę. Vyriausybės Ispanijoje vienos ir kitos pusės e, dalyvavo e, įvairiausiose e, taupimuose, apkarpimuose, pensijų, švietimo ir taip toliau įvykdė darbo reformą, kurio, dvi reformas, kurios yra labai nenaudingos darbuotojams. Negali tai kartotis. Jūs sukūrėte puikią audrą tam, kad tuo pasinaudotų e, kraštutiniai dešinieji e, tai žmonėmis, kurie yra nusivylę. Ir jie kalba apie neteis... išgalvotus priešus ir apie išgalvotus sprendimus. 140 milijonų skurstančių ir dirbančių išnaudo, na, prastą darbą dabar yra Europoje, Europos Sąjungoje, ypatingai pietuose. Būtent todėl e, pietuose e, pirmiausia nekuriama pridėtinė vertė ir žmonės yra traktuojami kaip pigi darbo jėga. Ir daugybė žmonių nežino, ką daryti, nes bijo, kad bus atleisti. Pavyzdžiui, alkoa nepasiekė susitarimo. Vodafone, Liberų, Amazon yra daugybė įmonių, kurios naudojasi tą situaciją. Ir e, vyriausybė nieko nedaro e, reikė, turėtų uh, būti pirmiausia prioritetas piliečių gerovė, o ne tų tarptautinių įmonių gerovė. Reikia viešosios politikos, kuri kurtų kokybiškas darbo vietas, neleistų išnaudoti darbuotojų nei vienoje valstybėje narėje, nes iki šiol laisvas kapitalo judėjimas e, ėjo ranka rankon su laisvu skurdo ir neligybės judėjimu. Labai svarbu, kad dešiniųjų politika e, nes netarnautų ir toliau elitui. Mums reikia negerų norų, o įsipareigojimo. Pavyzdžiui, kad socialinė politika taptų e, centru visos po, Europos politikos. Reikia ratifikuoti Europos socialinę hartiją. Ką jūs žadate padaryti tam, kad ES išorės politika e, būtų patikima? Pavyzdžiui, pavyzdžiui, kaip ne, nebūtų tokių atvejų kaip Sah, e, Vakarų Sahara ar Palestina. Arba, pavyzdžiui, e, rinkimų įstatymas, arba lygybė moterų ir vyrų. Moteris kenčia dėl neligybės visose srityse, bet mes nenuleisime rankų, mes toliau kovosime ir ginsime savo moterų interesus. Ačiū. EFDD e e frakcijos vardu žodis poniai Ferrara. Prezident. Ačiū pirmininkė. Premjerė. Ministrė pirmininkė, dėkoju, kad atvykote. E, tai 65 diskusija apie Europos ateitį. Ir žinoma, dabar Europa išgyvena ypatingai sunku laikotarpį. Ir 25 kartą mes turime klausti, kodėl. Mūsų atsakymas visą laiką yra tas pats. Neteisinga politika veda prie neteisingumo. Du pavyzdžiai taupimo politika e, mūsų visuomenėje padarė labai dėlės žalos. Vakar pirmininkas Junkeris čia patvirtino, pripažino, kad taupimo politika tikrai padarė žalos. Geriau vėliau negu niekada, bet šiuo atveju ne. Mes tikrai, tai pripažinta, pripažinta buvo tikrai per vėlai. Buvo imtasi politikos, kuris sugriovė darbuotojų apsaugos sistemas ir e, tie žmonės, kurie išgyvena įvairiausių poreikių, e, jie buvo palikti vieni. Reikia kalbėti apie žmogaus orumą, apie skurdą, apie e, socialinę e, neligybę. Ir apie tai kalbėdami nesame populistai. Jeigu taip kalbame, mes tiesiog pripažįstame e, tikrovę ir ieškome e, sprendimų. Junkeris ir kiti komisijos nariai tegul džiaugiasi tiem paskutiniais tais mėnesiais komisijoje, nes po rinkimų tikrai papūs visai kiti vėjai. Antras pavyzdys susijęs su neteisinga politika, tai yra migracija. Čia ES tikrai padarė labai didelių klaidų, tai yra akivaizdu, nebuvo bendros pozicijos e, dėl e, atsakomybės pasidalinimo, taip pat e, nebuvo solidarumo šioje politikoje bendrai. Todėl visiškai sugriuvo Europos migracijos ir prieglopšio politika. 80-ame sutarties straipsnėje yra tai numatyta. Ir, e, rezultatas yra tas, kad pirmiausia šalis esančios prie sienos turi priimti daugiausiai tokių pabėgėlių ir niekas jiems nepadeda. E, taip pat e, tokios klaidos turi labai e, svarių e, rezultatų, taip pat kalbant apie pagrindinės e, teisės ir jų padėtį. E, aš ne šiaip savo paminėjau šitus du pavyzdžius. Ispanija ir Italija yra viduržėmio jūros šalis, jų interesai yra labai panašus, pavyzdžiui, interesai susijęs su migracijos, srauto valdymo, ekonomika, taip toliau. E, mes priklausome skirtingoms politiniams šeimoms ir yra valdomo šitos šalis skirtingų politinių šeimų. Visgi reikėtų mums bendradarbiauti ir ieškėtų bendrų sprendimų migracijos kriziai. E, visa ES turėtų būti aktyvesnė šioje srityje sutartyje. Mėly kolegos, turėtumėm savo piliečiams siūsti kitokią, kitokį atsakymą, kitokią atsaką, kitokius sprendimus. Pirmiausiai, pradėkime kovoti su išlaidavimu. Čia, parlamente, turime pradėti šitą darbą. E, Pirmiausia, turėtumėm atsisakyti šitos nesąmonės, turėti kelias parlamento darbo vietas. 200 e, milijonų eurų e, kiekvienais metais išleidžiama vien tam, kad turėtumėm tiek darbo vietų. Kaip mes galime pateisinti tokį išlaidavimą savo piliečiams neįmanoma pateisinti. Tai pirmiausia, reikia kalbėti apie tai, kad būtų atsisakyta tokio išlaidavimo ir tai nėra demokratijos paminimas. Demokratija yra verto, vertybės, o ne vieta ar, ar pastatas. Pirmiausia, kalbėkime apie privilegijas, apie išlaidavimą ir panašiai. Ir taip pat kalbėkime apie piliečius ir jų prašymą keisti politiką. Kalbėkime apie ES sprendimus, kad sprendimai pirmiausia būtų nukreipti į teisės, kad mūsų piliečiai nenukentėtų, kai mes teikiame pirmenybę kitų interesams, kažkokių grupių interesams. Dėkoju. Dabar ne frakcijos vardu, ponas Bei. E, ministrė pirmininkė, mažiau nei prieš metus jūs atsitiktinai tapote Ispanijos vadovu. Taip atsitiko dėl skandalo, kuris pašalino Mariano Rahoj. Jūsų ateimas į valdžią buvo tikras stebuklas socialistų, Ispanijos socialistų partijai, kuri turi vos 80 vietų deputatų rūmose, tačiau tai yra katastrofa gyventojams Ispanijos, kurie kenčia nuo jūsų politikos. Jūsų pirmas žingsnis buvo priimti e, akvarijus laivą, tai yra vienos prancūzų vokiečių nevyriausybės nevyriausybinės organizacijos laivas, kuris e, pelnosi iš e, neteisėtų migrantų gabenimo viduržėme jūroje ir ta mafija, kuri e, klesti iš priekybos žmonėmis, naudojasi europiečių naivumu. Makronas ir Merkel džiaugiasi jūsų netikėtą paramą jų beprotiškai e, migracijos politikai. Jie paskubėjo jūs veikinti. Jūs 2018 e, metais du kartus susitikote su ponia Merkel, antrą kartą su ją susitikote savo vasaros rezidencijoje Andaluzijoje ir jūs nesikonsultavę su ispanais sudarėte susitarimą su kanclerė e, ir sutikote priimti per daug migrantų per tą didelį migrantų srautą, kuriam atvėrė jų duris 2015 metais. Taip pat jūs e, dirbate su Maroku, jūsų e, pirmtakai sudarė daug susitarimų su šia šalimi, kuri yra stabiliausia ir turtingiausia Magrebo regione. Ir taip pat buvo sudarytas ir susitarimas dėl neteisėtų migrantų readmisijos nes Ispanija ir Šiaurės Maroka skiria vos 14 E, kilometrų. Vis dėlto e, nusprendęs priimti e, neteisėtus migrantus, kai nusprendėte priimti neteisėtus migrantus, daugybė jų pradėjo plūsti į jūsų šalį. Jūs e, pasidavėte Berlynui, taip pat pasidavėte vėliau ir Briuseliui. Ir nu, taip jau yra ilgą laiką. 2011 metais e, socialistų partija nusprendė paremti svarbų konstitucijos pakeitimą, e, pagal kurį visos Ispanijos vyriausybės dabar yra įsipareigojusios laikytis biudžet, mokestinių e, apribojimų, kuriuos taiko Bruselis. Mm, taip pat e, jūs e, vis dėlto viena partija, į kurią jūs žiūrėdavote iš aukšto, vis dėlto sugebėjo laimėti istorinę pergalę Andalūzijoje. Aš čia kalbu apie Vox. Taip pat 2018 E, metais būtent dėl jūsų e, migrantų srautai e, padidėjo 129 procentais palyginti su 2017 metais. Italijoje priešingai dėl Mateo Salvini politikos imigra neteisėta imigracija sumažėjo daugiau nei 95 procentais, kadangi žinia yra aiškiai, italai nebegali pakęsti, kad e, nepaisant jų įstatymų, migra, nepaisydami jų įstatymų, migrantai neteisėtai vyksta jų teritoriją. Ir Iš tikrųjų, e, blogiausia tai, kad e, mafija, tikroji mafija, su kuria kovoja Mateo Salvini, iš tikrųjų e, naudojasi žmonių nelaimėmis ir vykdo priekybą. Ir vienas Guardian laikraščio straipsnis neseniai parodė, kad migrant, priekyba migrantais, migrantų gebenimas yra pelningesnis negu narkotikų priekyba. E, ministrė pirmininkė, jūs galėjote pasiremti savo kolegą Italijoje, tačiau e, e, užuot tai daręs, jūs sukūrėte specialų fondą skirtą migrantų integracijai. Ir aš manau, kad Ispanijos žmonės ilgai nebetoleruos jūsų neatsakingumo. Dabar ponas Ujazdovski neprisijungusiu vardu. Ačiū. Mm, ponios ir ponai. Prezentuje nie tyle swoją partię polityczną, ta debata jest zbyt upartyjniona, ale e, ale. Norėčiau pademonstruoti savo pagarbą Ispanijai, kadangi iš tiesų bet kurios valstybės vyriausybė atstovauja ne vien tik tai savo partijai, bet atstovauja savo šaliai. Todėl norėčiau pasveikinti uh, Ispaniją. Uh, Na, su tuo, su, su tuo, ko e, ėmėsi, norėčiau taip pat pasveikint, e, pažymint 40-asias e, savo konstitucijos metinės ponas Verhofstadtas sakė, kad tai įstikinę proeuropiečių, europiečiai, na, o proeuropiečiams reikia daugiau praktinio požiūrio, šiandien reikia daugiau na, gerbti konkurenciją, nutostant nuo centralizuotos ekonomikos, tačiau esu kalboje, tai ir girdėjote, reikia taip pat aiškiai įsivaizduoti, ką reiškia solidarumas. Solidarumas reiškia, kad reikia matyti, kada reikia kažkam kitam padėti Jeigu kažkas tai pakliuvo į sudėtingas e, sąlygas, e, tai lėmė ne jų pačių veiksmai, tačiau solidarumas nereiškia, kad reikia mokėti už kitų užvaistimą. E, solidarumas turi būti grindžiamas atsakomybė ir valstybės narės būtent tą ir turėtų daryti. Ir praktiškai Ispanija bus vienas iš mūsų pašnekovų, kalbėsime apie labiau realistinį požiūrį e, į europinę e, politiką ir e, turime būti labiau realistai. Ta girdėjome premjero kalboje šiandien. Premjerė, žodis jums. Dėkoju pirmininkė, dėkoju visiems, kurie pasisakė. Dėkoju ir dėl to, kad iš tikrųjų diskusijos įsibėgėjo, kiekviena vis pasisakant. E, norėčiau pasistengti atsisaky, atsakyti visiems kartu, o ne kiekvienam asmeniškai jums leidus, nes kitaip aš tikrai labai išsi, išsiplėščiau. E, pirmiausia, pagrindinė mintis yra, kad mano kalbos, kad reikia saugoti Europą, kad Europą mus irgi saugotų. Ta pati sakė ir dauguma jūsų. Mes visi sutarėme, ne, nepaisant to, kad mūsų ideologijos skiriasi, bet turime saugoti Europą, kad jis saugotų mus. Pirmiausia, kalbėsiu apie migraciją. Ponui Weberiui pasakyčiau, kad, na, taip, gerai, kad jūs kalbate iš mūsų konservatorių partijos e, pozicijų, e, bet reikia pripažinti, kad migracija prasidėjo ne mūsų vyriausybei pradėjus e, dirbti, bet 135 procentai buvo migracijos rautas prieš mūsų darbo pradžią. Taigi, su mūsų vyriausybė prasidėjo ne migracija, o migracijos politika, kurios iki tol nebuvo. Mes visada mm, žinojome, supratome tą situaciją ir būtent todėl priemėme akvarijus. Mes visą laiką supratome, kad migracijos problema visų šalių reikalauja bendros pozicijos, kuri būtų paremta dviem ramšiais - solidarumu ir atsakomybė. Mes Mūsų vyriausybė e, palaiko vicepirmininko e, išdėstytą politiką. Manome, kad reikia e, skirti lėšų Afrikai, migracijos tranzito ir e, kilmės šalims. Mes dirbame su Magrebo, e, Saharos šalimis ne tik tai dėl Ispanijos interesų, dėl visos ES interesų. Įsivaizduokite, Ispanija jau daugybę metų metų turi gražinimo politiką ir sutartį su Mauritanija, su e, Maroku, su kitomis šalimis. Ir aš neseniai buvau Malyje ir mes e, ten vėl kalbėjome apie savanorišką gražinimo politiką. E, Malio piliečių, kurie dabar gyvena Ispanijoje. Taigi, gražinimo politiką mes labai skatiname. Taip pat mes stipriname ir sienų apsaugą. Be jokios abejonės mes e, dirbame ir integracijos rytyje, nes manome, kad labai svarbu integruoti tuos, kurie visgi atvyksta į mūsų žemyną. Be abejo, mes pasisakome už ES bendrosios prieglopšio politikos e, peržiūrą, reformą. Labai gaila, kad apie tai nekalba mažumos, mažosios politikos, maž, partijos, atsiprašau. Nekalba apie tai, apie ką kalba didžiosios partijos. Mes negalime žengti žingsnio atgal, reikia eiti tik į priekį. Todėl man labai neramu. E, man nerima kelia ne tai, kad e, atsiranda e, kraštutinės dešiniesios partijos. Man nerima kelia, kad tos partijos e, atima rinkėjus iš tų tradicinių partijų, kurios kalba apie Europos stiprinimą, apie Europos solidarumą. Mūsų vyriausybė E, nors aš iš tikrųjų žaviuosi jūsų retorika, ponė Ferhofštatai, mūsų vyriausybė pasisako už daugiametę finansinę programą. Mes giname jį taip, ją ja, taip pat ir taryboje, ir Rahojaus vyriausybė tą patį darydavo. Manome, kad programą reikia patvirtinti prieš rinkimus. Manau, kad tokiom sritim kaip žemės ūkis, sanglauda, migracija. E, moksliniai tyrimai. Šitom politikos rytim reikia finansavimo. Taigi, ponia Ferhofša, tai būkite ramus, mes tikrai patvirtinsime greičiausiai balandį mūsų biudžetą. E, Rahojus prieš tai būtent balandį ir pristatydavo e, biudžetą parlamente. E, mes ne tik, kad laiku padarysime šitą darbą, bet mes netgi anksčiau pradėjome šitą darbą daryti. Ir manau, kad yra geras biudžetas, ypatingai socialinė prasme, ypač kalbant apie e, lėšų perskirtimą. Taip pat yra labai daug yra inovacijų inovatyvių minčių susijusių su technologijomis, taip pat su um, e, bankų mokesčiais, e, pervedimų mokesčiais. Tai yra dalykai, kuriuos jūs taip pat svarstote čia, šiuose rūmuose. Mes irgi apie tai kalbame ir imamės priemonių. Taip pat jums leidus. Norėčiau pakalbėti ir apie Kataloniją, nes e, Pone Keller užsiminė šio klausimo. Nuo 14 metų 2014 metų Katalonijoje vyko penki balsavimai. Penki. Dėl tai vyko treji rinkimai e, regioniniai ir du referendumai. Kokie buvo šių visų balsavimų rezultatai? Vieni rinkimai buvo mm, e, žodžiu, 48 procentai e, buvo už iš e, laisvės siekiančios partijos ir 52 už vienybę su Ispanija e, siekiančios partijas. Taigi, Ispanijoje nėra daugumos už nepriklausomybę. Penk, parlamentinė dauguma yra dėl tų visų pasiskirstimų, bet nėra pilietinės visuomenės, kuri būtų dauguma už nepriklausomybę. Taigi negali mažuma primesti savo nuomonę daugumai. Jau senai yra pabrėžiama, kad dauguma nepasisako už nepriklausomybę. Tai pirma. Antra. Akivaizdu, kad Europoje, ne tik tai Katalonijoje, bet ir, pavyzdžiui, Vokietijoje, Bavarijoje arba Italijoje, Venete arba Prancūzijoje, Korsikoje yra įvairiausių teritorinių e, tokių įtampų, fragmentacijų. Ir koksgi skirtumas tarp to, kas įvyko Katalonijoje arba Venete, pavyzdžiui, jeigu lygintumėm arba Bavarijoje? kai e, įvairiausi judėjimai kalbėjo apie nepriklausomybę Venete arba Bavarijoje. Ogi būtent, kai Venete, e, Italijoje, dėl Veneto arba e, Vokietijoje, dėl Bavarijos konstitucinių teismui paskelbų sprendimą, tie judėjimai jo laikėsi, o Ispanijoje ne. Kai, kai Konstitucinis teismas paskelbė sprendimą, nepriklausomybės siekiantys judėjimai e, trypia tą sprendimą ir Ispanijos konstituciją. Taigi problema yra ta, kad nepriklausomybės siekiančios partijos negerbė konstitucijos ir konstitucinio teismo sprendimo. Trečia. Akivaizdu, kad nuo 2010 metų Katalonija e, turi savo regioninę konstituciją, vadinamą statutą, dėl kurio nebalsavo Katalonijos piliečiai. Ta reikia išspręsti, tą problemą. Mes tą žinome. Taip pat tiesa, kad jau dešimt metų akivaizdu, kad yra politinių partijų, kurios atsida, atsiradusios opozicijoje naudojasi Katalonijos klausimu ir kiša pagalius į ratus vyriausybei To nedarė socialistų e, partija. Iš e, lojalumo Ispanijai. <clears throat> Ispanija yra šalis e, taip decentralizuota ekonominė, socialinė, švietimo prasme, kalbų prasme tie vaikai, kurie gyvena mm, regionuose, kurie turi savo identitetą, jie ir mokosi tomis kalbomis. Ir e, Ispanija pagal tam tikrus skaičiavimus yra antra e, šalis pasaulyje labiausiai decentralizuota. Taigi, E, Katalonijos e, judėjimai pirmiausiai turėtų pripažinti, kad Katalonijoje didžioji dauguma piliečių nepasisako už nepriklausomybę, o e, vyriausybė turėtų padėti užmėgsti dialogą tarp tų dviejų e, dimencijų e, Katalonijoje - nacionalistinės dimensijos ir nenacionalistinės. Ir tikrai Ispanijos vyriausybė, kitaip negu ankstesnės vyriausybės, dabar tikrai turi valią per dialogą, e, gerbent konstituciją ir autonominį statutą, spręsti šitą mm, klausimą. Bet pirmiausiai Katalonijos judėjimai turi pripažinti, pripažinti, kad neturi daugumos ir antra, kad turi kalbėti su Katalonijos dauguma ir ieškoti sprendimų, kaip išeiti iš to klavitės, su kurioje jau yra dešimt metų. Katalonijoje problema yra ne nepriklausomybė, o sugyvenimas. Galiausiai. Pone Weberi, jūs kalb... užsiminėte ir apie balsavimą dėl ne... nepasitikėjimo. Dėl nepasitikėjimo buvo balsuojama todėl, e, kad tai buvo demokratinis e, procesas. O kasgi atsitiko Andalūzijoje? E, Andalūzijoje, tai panašiai kaip ir Prancūzijoje dabar vyksta, yra nedemokratiniai procesai. Tai yra partijos, kurios kalba apie e, teisų panaikinimą, lygybės panaikinimą. Čia yra peržengiama riba. Negalime ieškoti jokių salčio taškų su e, kraštutiniais dešiniaisiais. Mes niekada to nedarysime, nes jų nedemokratiniai įsitikinimai mums yra neprimtini. Ponios ir ponai, noriu pasakyti, kad Ispanijos vyriausybės noras, didžiausias noras yra stiprinti Europą. Štai yra mūsų pasiūlymai ir lyčių lygybės ir kovos su prastu darbu ir nedarbu, su jaunimo nedarbu srityse. Visi, visos šios rytis, kurios yra susijusios su tuo Europos stiprinimu tam, kad jinai mus saugotų, mes esame pasiruošę dirbti šiuose srityse. Na ir galiausiai, ponia Verhofštatai, jums irgi šį bitą pasakysiu, jūs daugiau negu aš vadovauju e, vyriausybė, jūs daugiau esate laiko jau parlamente ir tikrai turite daug patirties. Manau, kad e, savo pasisakymę Aš pasiūliau sprendimų, kaip išeiti iš aklavėtės įvairiausiose srityse ir išorės politikoje, ir monetarnėje politikoje. E, čia turiuomenyje ir sprendimų prieimimus, ir taryboje, ir parlamente. Ir mes tikrai, kaip jau sakiau, ginsime tokius svarbius klausimus, apie kuriuos aš ir kalbėjau. Dėl kairių, kai kurių klausimų reikės keisti sutartis, kai, dėl kai kurių ne. Čia mes tikrai sutarėme ir dirbame kartu su ponu Borel, mūsų užsienio reikalų ministru. Ir mes tikrai ieškosime kelių, kad sustiprintume ES, taip pat ir išorės politikos srityje. Nuoširdžiai dėkoju gerbiamas parlamento pirmininkė. Cominciamo con il caso di AI. Abbiamo ritardato il voto. Periname prie spontaniško pasisakymo pagal prašau žodžio procedūrą. Mm, balsavimas vyks šiek tiek vėliau, tačiau norėčiau apsiribuoti vieną minutę užduodant klausimus ir kuo labiau laikysitės laiko reglamento, tuo daugiau galimybių bus pasisakyti kalbėtojų sąraše. Daugiau negu 150 žmonių. Pirma, ponas Gonzalės. Gyvename laikais, kai labai daug neteisingų uh, naujienų, bet ir neteisingų įsitikinimų. Jūs nesakykite, niekada neįsiu uh, oboliauti su uh, kraštutiniais dešiniaisiais, kai jūsų, pa, jūsų koalicija yra įvairiausių kraštutinių partijų. Be to sakote, kad tikrai patvirtinsite biudžetą ir už jį balsuos ir buvę teroristai teroristai ir visokiausi kiti ekstremistai. Jūs labai daug kalbate apie globalizaciją, bet jūs nekalbate apie Ispanijos vienybę ir jūs nesugebate. Uh, um, apsaugoti Ispanijos e, nuo e, birėjimo. Matote daugybę e, čia geltonų plakatų, bet jūs pats neužsiminėte apie Kataloniją, jūs neužsiminėte apie šitą situaciją. Mes tikėjomės, kad mūsų ministras pirmininkas kalbės apie Ispanijos vienybę. Mes čia, šitose rūmose, giname jau tiek metų Ispanijos vienybę, o tai yra ne tik tai, e, ne tik tai žodžiai, tai yra įsitikinimai. Jūs, pirmininkaudamas, e, vyriausybei nesugebate atėjęs čia apginti Ispanijos vienybę, kai mes tą darome jau tiek metų. Tai yra labai skaudu, bet iš, ištversiu. Ačiū. Garcia Peris. Pirmininkė Sančesai. Dabar yra sunkus laukai, laikai Europoje ir klausantis jūsų kalbos, kai jūs įsipareigojate gerbti Europos vertybės, jas ginti, yra nuostabu. Mes tikrai tikime, kad mūsų e, problemų sprendimas yra Europa, stipresnė Europa. E, manau, kad mes negerbėme Europos projekto, jeigu nesinaudojame galimybę čia kalbėti apie sprendimus, kaip mes galime išspręsti žmonių problemas. Didesnis socialinis teisingumas, didesnė lygybė, e, kurti Europą, kurioje vyrai ir moteris turi tas pačias teisės, žiūrėti žmonėms į akis ir sakyti, kad Europa yra jų problemų sprendimas. Tai yra Europa europeistų, tų, kurie pasako už Europos vienybę įsipareigojimas, tų, kurie kovoja už demokratiją, tų, kurie e, visomis jėgomis gins Europą, e, Europą, kuri e, sugebės vėl pateikti atsakymų žmonėms, mūsų piliečiams. Dėkoju, kad jūs esate proeuropietiškas, kad ir toliau ginate Europos projekto pagrindinės vertybės. Starbatį. der große Sozialdemokrat Ferdinand Lassalle. Prezidentas Rasal, mm, socialdemokratas, sako, kad politika prasideda nuo tikrovės suvokimo. Vakar mes šventėme euro jubiliejų ir klausėmės kalbų, kurios visiškai neturi nieko bendro su tikrove, yra kažkokios svajos, svaičiojimai. Pirmininkė, jūs norite socialinės Europos. Tai yra tokia Europa, kurioje žmonės turi darbą, kur jaunimas turi perspektyvų. Tai yra be galo svarbu. Reikia kelti klausimą, kodėl eurozona yra lėčiausiai augantis regionas pasaulyje. Kodėl? kodėl mes investicijų programos pakankamai tinkamai neįvykdome. Reikia privačių investicijų. Kodėl mes neturime privačių investicijų? Todėl, kad Europa skaldosi, yra suskaldyta euro. Mes Vokietijoje, pavyzdžiui, beveik E, kai kur nėra beveik nedarbo, o kai kur yra labai dėlis skurdas. Tai nėra ta socialinė Europa, tai yra suskaldyta Europa. Ne to mes norėjome. Panas Nart. Gracias, senor prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė Sančiasai. Populistai ir separatistai mums kelia didelę grėsmę bet negana juos smerkti. Reikia keisti paradigmą, reikia keisti po, politiką, ekonominę politiką, dėl kurios žmonės balsuoja už, tokius, už tokias partijas. Bet dabar yra daugiau doktrinos negu sprendimų, daugiau politikų negu politikos. Pirmininkė, negalima eiti nei su populistais, nei su separatistais dešiniaisiais ar e, kairiaisiais, nes jie skaido. Mes turime susiburti, turime susiburti tie, kurie statėme ir toliau norime statyti Europą, kurti Europą. Ir tiems, kurie mano, kad Katalonijoje e, problema yra pirmiausiai katalonų problema, noriu pasakyti, kad Katalonijoje daugiausia balsų surenka Ciudadanos partija, neseparatistinė partija, daugiausia balsų surenka. Taip pat labai svarbu e, kartu ginti savo vertybės, kovoti E, kovotų kartu dėl solidarumo, vienybės, atsakomybės. Pirmininkė Sančiasai, tai yra svarbu ir Europai, ir kartu Ispanijai. Bovė. Monsieur le Président du e, Ispanijos ministrė pirmininkė lapkričio penktą dieną lankiausi pas savo senus kolegas iš Europos parlamento, kurie šiuo metu yra įkalinti Ispanijos kalėjimuose. Ar įmanoma dabar įsivaizduoti, kad išrinkti asmenys, visų pirma išrinkti ES lygių, vėliau išrinkti Katalonijoje teisėtai, vėliau bus įkalinti dėl savo politinių idėjų? Mes šiame parlamente daugybę kartų smerkėme neliberalią politiką, kurią vykdo ponas Orbanas. Mes taip pat smerkėme Lenkijos vykdomą neliberalią politiką. Mes taip pat pagristai e, kaltiname, e, smerkėme e, išpolius prie žmogaus teisės, kurie vyksta kitose Europos šalise. Taigi noriu paklausti, ar Ispanija dėl savo konstitucijos ir dėl Katalonijoje vykdomos politikos prisijungs prie tų mano minėtų šalių. Man dėl to tenka apgailestauti. Klausiausi jūsų pasisakymo, tačiau noriu paklausti, kaip įmanoma, kad mm, asmenys, kurie yra deputatai, kurie yra regioninės valdžios atstovai, yra kalinami. Išgirdau jūsų kvietimą plėtoti dialogą, aš jam pritariu, tačiau manau, kad dialogas įmanomas ne su įkalintais asmenimis. Reikia pirmiausia juos išlaisvinti ir tada galėsime diskutuoti. Ir būtina prisimti atsakomybę ir taip pat galvoti ir apie teismą. Taigi išlaisvinkite šios asmenys ir tai bus demokratinis veiksmas. Je vous rappelle noriu priminti, kad reikia laikytis taisyklių. Jeigu kalbėsite dvi minutės, tai kiti jūsų frakcijos nariai praras jiems skirtą laiką. Tokios yra taisyklės ir reikia jas gerbti. Dabar ponas Urban Krespo. Senioras. Pirmininkė Sančiasai, jūsų vyriausybė darbo pradžioje priemė akvarijus, o po pusmečio neįsileido Open Arms Barcelonoje Beje, dėl to labai džiaugiasi fašistai tokie kaip Salvinis. Prižadėjote atšaukti piliečių saugumo įstatymą, bet jis neatšauktas. Prižadėjote atšaukti darbo reformą. Bet ne tik tai, kad neatšaukėte, bet jūs netgi leidžiate tokioms pelningai dirbančioms įmonėms kaip Alko atleisti šimtus darbuotojus. Žadėjote banko mokestį, bet nieko neištesėjote. Žadėjote sureguliuoti nuomos burbulą, dėl kurio tūkstančiai žmonių netenka žmonių, bet panašu, kad vis tiek nieko gero nebus, laimės grifai. E, pirmininkė Sandžias, jei, ar, ar ir toliau socialistai e, bus didžiosios koalicijos neoliberalių politikų siebrai, samokslininkai, tam, kad sustabdytumėte reakcijas į tokią bangą, politikos bangą, kuri ritasi per Europą ir dabar pateko į valdžią koalicijoje Andalūzijoje, reikia Europos taupimo politiką pakeisti 180 laipsnių, nes jį tarnauja tik elitui. Pone Sančiasai, labai svarbu pakeisti iš esmės Europos. ES politiką ir Europos politiką, Europos šalių politiką, nes nelieka laiko. E, ponas Maut, aš pritarsiu tam, ką sakė ponas Bovė, kalbėdamas apie e, įskalintus asmenys e, iš Katalonijos. Jie e, preliminariai sulaikyti jau vienerius metus, tai yra politiniai kaliniai politiniai kaliniai, bet Europos komisija nieko nesijima, nieko nesijima ir taryba. Parlamentas kaip institucija nieko nesako ir net ir ponas Ferhofštat tyli. Europos vertybės, apie kurias nuolat girdime, yra paminamos ir kyla klausimas, kodėl. Tikėtina priežastis yra ta, kad Ispanijos vyriausybė remia e, e, europinį projektą ir tai dėl kažkokių priežasčių pateisina tų politinių kalinių kalinimą. Tai yra veidmainiškumas, su kuriuo sunku taikytis ir aš noriu pasiūlyti jums pasižiūrėti patiems į save ir pradėti tų politinių kalinių išlaisvinimo kampaniją. Ačiū dabar ponas Epitidėjos. Grazie, prezidente. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Έχω... Noriu pasisveikinti su ministru pirmininku, turiu Jums keletą klausimų. kokių praktinių priemonių imsitės, kad jūsų šalis, Ispanija, taip pat Italija ir mano šalis, Graikija, nebebūtų tais regionais, kur migrantai įstringa. Jūs sakėte, kad pasisakote už Europos kariuomenės kūrimą, tačiau manau, kad, pate, kad norint pateisinti ES e, karinius e, gebėjimus, reikia rasti priešą, kuris kelia grėsmę ES. Gal galite įvardyti, kas yra tas priešas? Man atrodo, kad vienintelė šalis, kuriams kyla grėsmė iš trečiosios šalies, yra Graikija ir Kipras. Joms kyla grėsmė iš Turkijos. Taip pat kyla pasaulio policininkės vaidmuo. Na, jūs taip pat sakėte, kad reikia ir atsisakyti vienbalsiškumo taisyklės, bet jeigu tai bus, tai valstybės narės turės mažiau galių, ypač sumažės mažų valstybių galios. Ar galite įsivaizduoti, kad jūsų mm, šalies interesai, pavyzdžiui, nukenties, kad jūs atsirasite mažumoje ir negebėsite ginti savo interesų? Dabar, ponė Delangė. Ačiū, ministrė pirmininkė. Visų pirma, ačiū už jūsų labai konstruktyvų pasisakymą. Mm, na, akivaizdu, kad Ispanija yra patikima ES partnerė ir mm, Europa bus e, Ispanijos partnerė. Mes sieksime gyvendinti, pavyzdžiui, jaunimo garantijų politiką, taip pat e, sanglaudos politiką, bet reikia prisiminti, kad socialinė Europa prasideda namuose. Ir jeigu uh, norite pasiremti Europos užimtumo programą, užuot dirbę pas save, tai yra pavojinga. Na, Ispanija iš tikrųjų yra gigantė, jos ekonominė padėtis yra gera, taip yra dėl ankstesnės vyriausybės pastangų, bet dabar neužkraukime busimoms kartoms per didelės skolų naštos atsakomybė ir solidarumas yra neatsiejami dalykai ir aš Tikiuosi, kad būtent šio pagrindu mes ir toliau tęsime darbą su Ispanija. Prits. Lopes Isturys. Pirmininkė Sančiasai. Kaip jūsų kolegė sakė, kaip kolegė sakė, mes dabar kalbame apie Europos ateitį. Nesuprantu, kodėl jūsų uh, kalba tapo rinkiminės kampanijos kalba remianti poną Timermansą. Daug kas čia manęs klausia, ar taip kaip jūs uh, aktyviai bandote kovoti su buvusiais diktatoriais, jūs taip pat kovosite ir su dabartiniais diktatoriais, tokiais kaip Kuba ar Venezuela. Ar jūs pasmerksite pagaliau juos, ar tylėsite ir toliau? Daug kas nori pažino, sužinoti. Taip pat jūs kalbėjote apie ES teisiną, kurį gerbėte. Įrodykite tai e, smergdami Castro ir Maduro režimus, nes Kuboje vis tiek toliau vardo Castro, yra e, politinių kalinių tose šalyse, reikia kovoti už jų laisvę. Taip, elgdamasis jūs įrodysite, kad tikrai gerbėte Europos vertybės. Ačiū, Blanko Lopės. Ačiū pirmininkė. Pone Esteban Gonzalės Pons. Patriotas ne tas, kuris reikia te gyvoje Ispaniją, o tas, kuris uh, e, gerbė konstitucinės teisės, Europos vertybės, o ne palaiko tą, kuris greuna konstitucinę tvarką. Jūs įrodėte čia, kad esate Is, Ispanijos patriotas. Jūs galėjote ir šiandien tai rodyti, paremdamas pirmininką, kaip mes darydavome, kai iš jūs ateidavote ir prašydavote mūsų pagalbos. Jūs šaukėte, Ispanija greun, griūna, o šitas, šita vyriausybė paveldėjo Ispaniją, kuri buvo labiausiai susiskaldžiusi kaip niekada. Ispanija, kuri kurioje buvo ypatingai daug e, separatistų. Ir tai būtent ir yra dabartinės vyriausybės darbas sukurti e, bendrabuvio galimybę Ispanijoje, kur yra ypatingai susiskaldžiusi. Ačiū pirmininkė, gerbiamas premjerė. Ačiū už tai, kad dalyvaujate šiose diskusijose. Nuo breksito referendumo ES susitelkė į tolesnės politinės, tolesnės politinės integracijos klausimai išrinkus. Uh, poną Trumpą, matome, kokia linkme einame, kad tai neteisingai yra, iš tiesų yra didžiulių iššūkių nesusijusių su politinė integracija, tai yra darbo teisės, viešosios institucijos, tai yra socialinės Europos klausimai. Europa turėtų ir toliau uh, išlikti darbo teisų tvirtovę, tačiau jeigu nori išsaugoti konkurencinės galimybės pasaulinio lygmenių, tai nereiškia, kad reikia būtinai mažiausių mokesčių ir kraštinio reguliavimo. Stovime prieš naują ekonomikos e, nuosmukį, reikės galvoti apie išlaidas ir e, iš tiesų Ispanijos deficitas gali reikšti dėlis iššūkius Europos ateičiai. Bilbao Barandika, ačiū. Pirmininkė, Piliečiai tikisi iš mūsų kažkokios naudos, e, atitinkamo ekonominio modelio, kad mes e, kurtumėm ekonominį modelį. Ir ta e, Baskų nacionalinė partija, nacionalistinė partija nuo 30-ųjų metų e, dirba. Mes e, prisidedame prie e, vertybių gynimo. Mes norime sustiprinti e, socialinę sistemą, ieškoti tokių projektų, kurie sukurtų pridėtinę vertę, taip pat kurti dialogą. Spręsdami tokias baises, sunkes problemas, mes džiaugiamės, kad jūs irgi ieškote dialogo. Ir tai yra tikrai geriau e, negu tai, kas buvo daroma iki šiol. Mes tikimės, kad tokie e, pažadai virs patvirtintų biudžetu ir darbu sukurti e, sugyvenimą mūsų visuomenėje. Vien tik tai žodžiai negana, vien tik tai įstatymas taip pat negana, todėl e, negalima e, politinio klausimo paversti kriminaliniu klausimu, baudžiamuoju klausimu. Tai įvyko Katalonijoje. E, labai svarbu, kad per europinės vertybės, per solidarumą, per supratimą mes e, kurtumėm e, mūsų bendrą sugyvenimą. Dėkoju. Marcelėzi. Ačiū pirmininkė, ponė Sančiasai, mes džiaugiamės, kad jūs sakote, kad biudžetas Ispanijoje bus patvirtintas. E, tai rodo, kad, Ispanijoje, kad Europoje yra įmanoma eiti e, kitaip, ne, ne apykantos linkme, o solidarumo, tvarumo linkme. Reikia tam daugiau e, drąsos, drąsos vykdyti žmogišką politiką pirmininkė, ar bus atšauktas piliečių teisų įstatymas, ar bus toliau leidžiama gelbėti žmonės viduržėmio jūroje, ar bus sprendžiamos klimato problemos. Ar bus vykdomi Paryžiaus įsipareigojimai, ar bus kalbama apie švaresnę energiją, ar bus uždaromos e, atominės elektrinės ir, ir, ir, ir, ir, ir kasyklos, anglės kasyklos. Tikiuosi iš jūsų šitų sprendimų. Komi. Okay. Buongiorno, prezidente. Benvenuto al Parlamento europeo. Lei ha parlato. Labai ryta premjerė, sveikas atvykęs Europos e, parlamente, kalbėjote daug apie moteris, moterų teisės, kalbėjote apie smurtą prieš moteris. Tikiuosi, kad e, kai čia lankysitės uh, E, kitą kartą kartu su jumis atvyks e, jūsų delegacija ir moterų, nes dabar atrodo, kad ten vieni vyrai. E, Ir iš tiesų reikėtų tai pademonstruoti veiksmais, o ne žodžiais. Italija, Ispanija visuomet plėtojo gerus santykius ir ne tik tai migracijos klausimais, apie tai daug kalbėjome, tai turbūt abiejų šalių vardu galiu pareikšti, kad norime Dublino reglamento reformos, nenorime, kad to būtų atsisakoma, tačiau visgi vadovų taryba valstybės narės to atsisako. Europos parlamentas balsavo balsavo už Dublino reglamentų reformą, balsavo dėl imigrantų gražinimo, tačiau svarbu, kad ir premjerai, ir ministrai susitartų dėl to, dėl smurto prieš moteris. Mes sutinkame, kad būtina imtis veiksmų, būtina kad vykdytumėm tinkamą politiką, turime užtikrinti, kad moteris galėtų uh, visavertį vaidmenį atlikti darbo rinkoje, kad ne, nebūtų įstrigusios vien tik tai namuose vykdodamos savo pareigas. Ačiū pirmininkė. Jeigu lyginate e, Bavariją su Katalonija, tegul e, bent jau faktai būna teisingi. E, tikrai niekada nebuvo Bavarijoje jokių kairiųjų separatistų judėjimų. E, tai yra labai dėlis skirtumas su Katalonija, taigi prašau, e, nelyginkite, jos yra nepanašios. Antra, jūs sakėte, ką reikia daryti europinių lygmenių, o man būtų labai įdomu, ką jūsų vyriausybė daro, nes negana vien tik tai ES lygių kalbėti apie um, darbą užimtumą, jeigu jūs e, nacionaliniu lygiu darbote vis, viską priešingai. Jūs patys nesimate jokių e, priemonių užimtumui didinti, ypatingai jaunimo užimtumui. Aš negirdėjau nieko iš jūsų, negana vien tik tai reikalauti Europos solidarumo. Reikia ir patiems imtis priemonių. Subsidiarumas ir solidarumas yra labai susiję. Ačiū. Onorevole Nar. elnök úr! európa jövőjéről vitatkozunk. ponas maer ačiū kalbame apie europos ateitį. Europos demokratiniai sistemai kyla didžiuliai iššūkiai. Europa nepa, nepajėgi susitvarkyti uh, E, su situacija, kai e, valstybės narės vyriausybė nuneikia demokratinės e, teisės ir kurio neliberalią sistemą, kad buvo apie Vengriją ir jos premjerą Orbaną. Jo geriausias bičiulis yra turtingiausias šalies pilietis. Mm, viešoji žiniasklaida pertvarkoma visoje Vengrijoje o e, opozicija e, parlamente nieko negali padaryti. Ir tik tai saujelė žmonių neįtikėtinai praturtėjo, kai tuo tarpu tūkstančiai vaikų badauja. Korupcijos atvejai net, net, net, netiriami, o, o, o persekiojama yra opozicija ir pilietinė visuomenė. Premjerė, jūsų šalis iš, demokrat, iš diktatūros, diktat, diktatūros valstybės vyko demokratiška. Kaip būtų galima užtikrinti, kad Europoje daugiau nebebūtų diktatoriškų valstybių? Jei kalbėsite dvigubai ilgiau, tai tiesiog atim, atimsta galimybę iš kolegų pasisakyti, nes turime dar, dar balsuoti pirmą valandą. Sančias. Sveikas atyvės pirmininkė Sančiasai. Toen ook. Ik wilde vier Catalaanse. Kai uh, lankiausi Barcelonoje ir jūs ten lankėtės, norėjau aplankyti kelius kalinius Katalonijoje, kurie ką tik buvo baigę bado streiką. Iš tiesų, ne man vertinti turbūt politiką ar strategiją, tačiau su ko negaliu sutikti, kad žmonės kalinami daugiau negu metus. Ir tai E, tęsiasi ir noriu pasakyti, kad niekas e, iš jų nevykdė e, smurto, tokio sukėlimo ir politiką reikia vykdyti per dialogą, o ne per teismus. Ir turbūt ponas Weberis e, čia ką netinkamai pastebėjo, taip iš tiesų yra pavojingas nacionalistas, nu, bet ne Katalonijoje. E, tas naujas pavojingas nacionalizmas tai yra e, neofrankizmas. Ir jūs bijote tiesiog kraštutinių dešinių, turite išlaisvinti politinius kalinius. Primer ministras Sánchez, benvolgut Josep Borrell, ben tornat en aquest Parlament Señor Sánchez, el gobierno anterior de. Pirmininkė Sančesai, Jūsų vyriausybė, e, tai yra prieš tai buvusi vyriausybė, sukūrė baisų precedentą. Į kalėjimą įkišo e, Katalonijos atitinkamus politikus už politinio dialogo ieškojimą. Taip pat e, Jums reikėtų pasižiūrėti į pavyzdį, tai būtent į Junktinę karalystę, kuri leido surenkti referendumą Škotijoje. Tai tikrai nėra nusikaltimas renkti referendumą. Paskutinis klausimas. E, Almunis buvo komisijos, komisijos narys, pasisakė už e, katalonų kalbą. Kodėl mes negalime čia na, šiame parlamente kalbėti kataloniškai? Be to, Katalonijoje yra nesugyvenimo problema, o centrališkumo, centrinės Ispanijos valdžios problema. E, jeigu to nepripažinsime, jokio dialogo užmėgsti nepavyks. Dėkoju. Dėl Kastijo, prašom. Pirmininkė, pirmiausiai pasakysiu, kad e, ispaniškai sakoma, jog pirmiausia reikia rodyti darbus, o ne žodžius. Jūs labai daug šnekate, daug šnekate apie problemas, bet iš tiesų jūs kaip e, vyriausybės pirmininkas nedarote to, apie ką kalbate. Nuo pat pradžios, nuo pat tada, kai Baigėsi e, pono Rohojaus e, vadovavimas e, ir jūs pradėjote dėrėtis su separatistais katalonais, su baskais, kurie ne tik tai žodžiais bando izoliuotis ir trypti konstituciją, bet ir savo darbais. Jie neturi jokio lojalumo mūsų institucijoms, mūsų konstitucijai. Jūs, pirmininkė, čia atvykstate, pasisakote ir taip toliau, bet paskui taip žiauriai skiriasi jūsų darbai nuo jūsų žodžių. Mes matome Ispanijoje, kad jūs nesate nuoseklus ir visi kiti pamatys, jūs nesate nuoseklus ir tai dar kartą įrodėte. Pirinski. Pirinski. Mr. Prime Minister, Gerbiamas premjerė, minėjote, jog reikia naujo legitimumo demokratijoje Europoje. Raginote už tai, kad reikėtų e, daugiau europietiškos e, demokratijos. Ar jūs e, nemanote, kad žmonės jaučiasi taip, kad iš jų atimtas suverenumas, kad jie nebeturi teisę spręsti dėl savo ateities? Uh, regionuose vis mažiau gyventojų, vis mažiau pramonės, ten gyvenantieji jaučiasi taip, kad apskritai nuo jūsų nepriklauso tai, koks, koks bus jūsų gyvenimas. O ką jūs pasakysite apie pietų demokratiją? Kad, Tai iš tiesų tai atitiktų ir žmonių norą, kad ateitis priklausytų nuo jų ir, ir su, reikėtų tai siekti su tuo, kad Europai reikia naujos pražios. Ir šis iššūkis yra pagrindas visų klausimų, kuriais buvo diskutuojama nuo Brexito iki Katalonijos. Salafranka. Pirmininkė. Sveikas atvykęs į Europos parlamentą. Jūs teisingai sakėte, kad ES yra vertybių sąjunga, todėl šis parlamentas yra įsipareigojęs ginti žmogaus teisės. Ir kurios turi būti gerbiamos ne tik tai vienoje žemynė, vienoje šalyje, bet visame pasaulyje. Būtent todėl mes įsteigėme e, Andriaus Saharovo e, premiją kuris rodė pavyzdį, kaip galima sugyventi tarp tautų. Šis parlamentas e, suteikė e, tris premijas e, kubiečiams, farinijas, moterim baltom, baltais drabužiais, taip pat ir Venezuelos judėjimams. Ką manote apie šį, šią premiją? šį apdovanojimą. Kaip manote, ar jie yra verti tokio dėmesio, ar buvote Kuboje, ar sutiktumėte susitikti su Kubos disidentais? O dėl Venezuelos mes didelę daugumą patvirtinome rezoliuciją, prašydami, kad ES ir valstybės narės e, e, taip pat pasmerktų e, baisius žmogaus teisės pažeidimus šioje šalyje. Ką apie tai manote, ką manote, ar prisidėsite prie šio prašymo, kai prisidėjo e, Kanada, e, Vokietija, kitos šalis, Valenciano. Ačiū pirmininkė. Tikriausiai manote, kad e, liaudės partija E, verks, kad neteko vyriausybės Ispanijoje, bet kaip matote, ne. Akivaizdu, kad šios partijos patriotizmas yra toksai apgaulingas, nes kai jūs esate valdžioje, e, reikalauja iš jūsų to, bet kai jie yra valdžioje, patys elgesi visiškai kitaip. Man atrodo, kad jūs kalbėjote apie labai svarbų dalyką. Jūs sakėte, kad e, pučia nacionalpopulizmo vėjai, skaldimosi vėjai. Europa skaldosi, ekstremizmo vėjai siaučia, reakcionizmo vėjai norima skaldyti Europos vienybę, Europos stiprybę, moterų stiprybę. Tai yra e, re, reakcionus, reaguojantis judėjimas, populistinis judėjimas. Pirmin, e, pirmininkė, e, būkime be kompleksų, progresistai, euro, euro optimistai. Ačiū pirmininkė. Europa yra pirmasis e, turizmo e, taškas. Ispanija yra antra labiausiai lankoma šalis po Prancūzijos Europoje, bet turizmui reikia ir inovacijų, ir e, saugumo, stabilumo, paslaugų e, kokybės. Apie tai ir noriu pasik pakalbėti. Jūs ir jūsų vyriausybė. E, dažnai e, neteisingai kalba apie turizmą. E, Gandijoje e, įvykę įvykiai, Katalonijoje, Maljorkoje, Balearų salose. Pirmininkė, kai nėra stabilumo, tai sudreba visas turizmo sektorius ir šalies sugyvenimas. Europa mums rodo principų stiprumo pavyzdį, bet jūs kasdien stengiatės nusisukti nuo to, einate į kitą pusę ir tyčia skaldote piliečius, jūs toleruojate netoleruo, netolerantiškus žmonės ir judėjimus. Tam, kad kovotumėme su autoritariniais požiūriais, reikia laikytis įstatymo. Todėl jūs kviečiu grįžti į Europos kelią ir e, vadovauti e, visada valdyti. E, neužsislėpus, o visą laiką kreipiantis į piliečius jų nuomonės. Regner, pirmininkė. E, ministrė pirmininkė, dėkoju už tokią įkvepiančią kalbą apie Europą, žmonių Europą, vilties, e, drąsos kalbą. Mes norėčiau paklausti jūsų apie moteris. Mes turime parlamente nubalsuotą pranešimą tai būtent lygių galimybių tarp vyrų ir moterų mm, dokumentą. Ko mes galime tikėtis? E, kreipiuosi taip pat ir į pirmininką Tajanį. Pasižiūrėkite, e, kai dalinate mm, pasisakymo laiką, nes iš tikrųjų moteris visą laiką turi daug mažiau laiko pasisakyti ir kalbėti apie moterų klausimus. Reikėtų, kad šiame parlamente moteris būtų girdimesnės, būtent skirstant ir pasisakymų laiką. Le ricordo che sono uno dei firmatari della proposta della Commissione europea per dare più posti alle donne. Pasirašiau komisijos e, pasiūlymą iš tiesų e, suteikti ir skirti daugiau darbo vietų moteriams e, valdybose Pane Koracabilt, matote, moteriams sutikimas žodės. Pirmininkė, aš pritariu jūsų naugastamėm dėl antieuropietiškos retorikos iš kraštinių dešiniųjų ir kad reikia Europos institucijoms legitimumo piliečių akise. Iš tiesų, mūsų parlamentas kovoja nuolat, nepaisydamas regionų ir šalių valstybių. Kanclerė Merkel ir Sebastianas Kurcas parlamentas pernai parodė lyderystę, aiškę viešą poziciją kalbėjo apie tai, kad Europos parlamentas turėtų vieną buveinę. Ar jūs kaip proeuropietis esate pasirengęs išsakyti savo poziciją ir įtraukti tai į vadovų tarybos darbo atvarkį ir kalbėti na, per rinkimų kampaniją Ispanijoje apie tai ir dalyvauti konstruktoriume dialogė, vykdyti pro demokratišką dialogą, ar jūs tai ignoruosite ir jūs rizikuosite tuo simboliu susitaikymo ir taikos Europoje, nes tai mums labai brangu brangu, kad tai ne, netaptų tiesiog švaistimo ar atliekų simboliu. Ačiū pirmininkė. Cher Monsieur le Premier ministre. Ministrė pirmininkė, ačiū už pasakytą kalbą, ačiū už kalbą kuris suteikia vilties ES, nes joje akcentuojami socialiniai, ekologijos, solidarumo, vertybių klausimai ir taip pat Europos biudžeto klausimai. Jūs labai ambicingai kalbėjote ir sakėte, kad vieno procento valstybių narių BNP nepakanka, kad ES galėtų turėti tvirtas pozicijas. Jūs taip pat kalbėjote ir apie federalinę Europą. Man buvo labai malonu apie tai to klausytis. Ačiū Jums. Dabar noriu grįžti prie padėties Andalūzijoje. Mes čia esame labai sunerime ir manau, kad reikėtų užbaigti bet kokį dvipas, dviprasmiškumą. Neturi būti bendradarbiavimo su kraštutinių dešinių jėgomis. Tai yra tikras skandalas. Jūs tikrai galite tikėtis mūsų paramos. E, e, reikėtų siekti progresistų, progresyviai nusiteikusių kairių ir žaliųjų alijanso. Turgaits, ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia dėl darbo tvarkos. Labai gaila, kad galima e, čia rodyti e, įtariamųjų nusikaltelių nuotraukas, nes tai yra labai dėlė nepagarba visiems mums ir pirmiausia Ispanijos ministrui pirmininkui. Pone Sančiasai, <clears throat> jūs atvykote ir prašote gerbti, ginti Europos modelį pirmiausia nuo ekstremistų. Norėčiau pasakyti, kad e, jums galima pritaikyti posakį patarinėjau, bet pats taip nedarau. Kalbate liktai ir teisingai, bet būkite geras, paaiškinkite visiems. Jūs pirmininkaujate, e, jūs vadovaujate mūsų vyriausybei susimokę su Podemos, kurie gina Venezuelą, su katalonais, kurie e, nori skaldyti Europą, su baskais, kurie e, yra buvę teroristai. Taigi jūsų sąjungininkai yra gėdingi. Taigi pasiaiškinkite, Kodėl jūs susimokėte su tais, kurie daro gėdą visai, Europo, visai Ispanijos politikai ir taip pat kelia grėsmę Europoje? Bet. Honorable Javi López. Javi López. Pone Sančiasai, jūs kalbėjote balsu tų, kurie nori stiprios Europos, socialinės Europos, kuris sprendžia nedarbo e, problemas, vaikų skurdo problemas, gerina sąlygas, e, ekologinės Europos, kuri yra lyderė kovojant su mm, klimato pokyčiais atviros Europos, kuri vykdo e, savo įsipareigojimus e, pirmiausiai pabėgėlių srityje, feministinės Europos, kuriai e, lyčių lygybė yra vienas svarbiausių prioritetų. Būtent apie tai kalba dabar jūsų vyriausybė, toks balsas yra labai laukiamas šitose rūmuose. Tai yra Europa, kuri supranta, kad jos ateitis yra pirmiausiai bendros piliečių visuomenės kūrimas, sugyvenimas, dialogas yra jos pagrindinės vertybės. Taip pat e, jūsų vyriausybė pradėjote naują e, Katalonijoje etapą konstitucijos dialogo, e, sugyvenimo, politinių sprendimų ieškojimo etapą. Būtent tą atnešė į mano tėvynę, į Kataloniją, jūsų naujoji socialistų vyriausybė ir tai yra labai geras dalykas katalonams. Mato. Gracias, Ačiū, pirmininkė. Pirmininkė Sančiasai, tikėjausi, kad per 36 minutės kalbėdamas jūs bent 10 minučių būtume, sekundžių e, skirti, būtume skirę tolimiems regionams, tokiems kaip Kanarai. Labai nusivyliau. E, net sutartyse yra pripažinta, kad nutolę regionai yra kitokie regionai, kuriems reikia atskiro dėmesio. Tai nėra tik tai regionai, kuriuose smagu praleisti atostogas. Jūs galėtumėte parodyti, ką turėtų reikšti solidarumo, sanglūdos politika. E, pirmininkas Tajanis e, nekartą yra sakęs, kokios yra svarbios tos teritorijos. Ir tai yra tiesa. Tikiuosi, kad ir jūs suprastė čia atvykęs, kad turite įgyveninti savo įsipareigojimus kanarams ir kitoms nutolusioms teritorijoms. Ir čia Europos parlamente, Europos širdyje tikrai sulauksite mūsų palaikymo. Jonas Fernandes. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti savo šalies ministrą pirmininką Europos parlamente, norėčiau pasveikinti visą e, ministrų kabinetą ir taip pat Josef Borel, kuris dabar yra užsienio reikalų ministras, o buvo šio parlamento pirmininkas. Federalizmas yra labai svarbus žodis. Reikia ir toliau kalbėti apie apie federalinę Europą. Tai yra labai svarbus žodis ir Ispanijai, nes būtent taip mes pripažįstame harmoniją, sugebėjimą gyventi kartu skirtingoms tautoms, skirtingiems žmonėms. To reikia tam, kad mes apsaugotume savo piliečius, tos harmonijos reikia, kad išsaugotume ES, kur, kuriai reikia reformuoti monetarinę politiką, e, reikia dirbti fiskalinėje srityje ir Taip mes kursime geresnę ir socialinę aplinką, apie kurią kalba ir socialistų frakcija, mūsų vyriausybė. Ir tą tikimės e, padaryti per kitą kadenciją, e, įvesti tą nedarbo e, draudimą, kad būtų labiau apsaugoti mūsų piliečiai. Milenmon. Ispanija įstojus Europos Sąjungą, Ibero Amerika ryšiai su Latino Amerika tapo prioritetu Ispanijos e, vadovui. Kodėl šiandien ne tik apie Venezuelą neužsiminėte, bet pavyzdžiui, dėrybos su Merkasur yra be galo svarbios, jūs nieko nepasakėte. Jūsų kalboje buvo labai daug nepasakytų dalykų, kurie labai svarbus. Taip pat Brexitas yra labai svarbus klausimas ir žvejybos klausimai, kurių nepaminėjote. Norėčiau, kad ateityje, kai bus deramasi toliau dėl breksito, jūs teiktumėte prioritetą ne tik Gibraltarui, bet ir žvėjybai ir mm, abipusiam prieimui prie vandenų, nes yra labai daug ispanų, Galisijos regione konkrečiai, kuriems tai yra labai svarbu. Jūs kalbate apie ES e, finansinę programą, bet e, E, žinokite, kad naujoje daugiametėje programoje nėra pakankamai atsižvelgta į tas uh, Ispanijos dalis, kurioms bus labai stipriai apkarpytos tam tikros lėšos. Gerbiamas pirmininkė, Didelė garbė jūs čia šiandien matyti, mes dedame jūs viltis, kad jūs e, naujų politinių stiliumi vesite Ispaniją į priekį. Taip pat ir Vokietijoje daug kas e, džiaugiasi naująją socialdemokratų vyriausybę. Jūs ne konfrontacijos keliu einate, o e, dialogu. Jūs einate moterų gynybos e, ir lygybės e, keliu. Jūs tengiatės didinti ekonomikos augimą ir bandote subalansuoti biudžetą. Norėčiau paklausti, kaip e, keisite e, atitinkamus darbo įstatymus ir ką e, žadate daryti su tais atvejais, kur neoliberalus požiūris sukuria labai daug nedarbo. Ačiū. Dabar žodis ponui Sančias Perez Kastehon. Jisai turi galimybę atsakyti į klausimus. Ačiū pirmininkė, dėkoju visiems. <clears throat> visiems parlamentarams pasinaudojusiems progą pasisakyti. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už tokį malonų diskusijų toną. E, dėkoju už tai, kad jūs girėte ir, ir mano pasisakymą. Ir <clears throat> tikrai išklausiau daugybę įvairiausių e, politinių pažiūrų pasisakymų. Aišku, atsakysiu visiems kartu, remdamasi dviem pagrindinėjim ašimis, e, kurios, man atrodo, e, yra svarbiausios ir atspindi visą po, po šio, šių diskusijų dvasę. Pirma, daugiapusiškumas ir antra, <clears throat> federalizmas, daugiašališkumas. Iš pat pradžių sakiau, kad mūsų vyriausybė tiki e, darbo atverkę 2030. Ne tik tai nacionaliniu lygiu, bet ir manome, kad per ateinantį dešimtmetį ES turi būti e, daugia šališkų požiūrių lyderė šioje srityje. Ši darbo atvarkė, pirmiausia, joje kalbama apie lyčių lygybę <clears throat> ir su tuo, ką aš minėjau dėl Europos lyčių lygybės strategiją. Mes Ispanijoje priimame, dabar tvirtiname priemonę susijusią su kova su smurtu prieš moteris. Taip pat patvirtiname įstatymus, kurie mažina e, neligybę, e, taip pat ir e, atlyginimų, ir, ir užimtumo tarp moterų ir vyrų. E, Kai kas kalbėjo apie nedarbą. Žinoma, Ispanijoje jo lygis yra ne, nepriimtinas lyginant su kitomis šalimis ir eurozonos ir šiaip ES, bet dabar Ispanijoje yra maždaug 19 milijonų žmonių, tai yra 48 procentai, 19 e, milijonų, tai yra 48 procentai e, tų, kurie dabar moka mokesčius ir susirado darbą, būtent yra moteris. Tai yra pirmas kartas Ispanijoje. 22 e, procentais Ispanijoje buvo padidintas minimalus atlyginimas. Per mūsų demokratijos istoriją nuo 25 metų tai yra pirmas kartas. Ir <clears throat> daugiausiai, tas padidėjimas daugiausiai paveikia moteris, nes jos dažniausiai gauna tą minimalę e, algą. Taip pat kova su e, vaikų skurdu yra vienas iš prioritetų. Mes ne tik tai e, pabrėžiame, kad reikia sustiprinti vaikų garantiją ir Mes ir Ispanijoje dirbame šioje srityje. Mūsų biudžetas, kurį pateikėme parlamentui, e, taip pat numato kovą su vaikų skurdu, ypatingai kalbant apie vaikų e, garantiją ir jo perkel, jos perkelimą į Ispanijos nacionalinę politiką. E, klimato kaita. Jūs pasisakėte, klausėte, kiek Ispanija yra įsipareigojusi šioje srityje. Mes netrukus parlamente uh, E, vyriausybės teikimu patvirtinsime e, klimato kaitos įstatymą, taip pat ekologinio perėjimo e, strategiją. Ir mums labai svarbu, kad tas perėjimas būtų teisingas, kad tos kasyklos, kad tos Ispanijos teritorijos, kur yra e, e, atominio elektrinių ar, ar kitų e, energijos generavimo priemonių, kurios turėtų dabar, kurių turėtų būti atsisakoma, kad nenukentėtų. Taip pat E, labai daug pateikėme pasiūlymų dėl teisių, e, dėja per ankstesnės vyriausybės da, e, darbą į jas buvo nekreipiama tiek daug dėmesio. Jūs kalbėjote ir apie piliečių teisų įstatymą, ir apie darbo įstatymus, darbuotojų teisės, keli dalykai. Pirmiausiai, piliečių teisų įstatymas dabar jisai yra kaip tik koreguojamas ir dabar teikiami pakeitimai. Tikiuosi, kad parlamentas per per naują sesiją jį patvirtins. O kalbant apie darbo teisę. Noriu pasakyti, kad mūsų vyriausybė e, paskatino dialogą per septynis e, met, mėnesius mes e, pateikėme priemonių, kad 10 procentinių punktų sumažintumėm jaunimo nedarbą. Taip pat mes pateikėme planą, kaip bus sukovojama su prastomis darbo vietomis. Ir e, taip pat norėčiau pasakyti, kad, e, kaip žinote, e, Individualiai dirbantis asmenys, Ispanijoje jų yra maždaug 3 milijonai. Dabar susitarus per 7 mėnesius su profsąjungomis, dabar gali džiaugtis daug geriau sureguliuotomis galimybėmis ir įmokomis bei išmokomis e, tam tikrais atvejais, lygos atvejais ir taip toliau. E, tą pasiekėme bendradarbiaudami su profsąjunga, su, su kitais e, svarbiais partneriais. Taigi, E, visos šitos temos yra mums prioritetinės ir dar norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausiai, e, užsienio politika Venezuela. Ispanijos vyriausybė ir aš asmeniškai, kaip opozicijos lyderis, dar prieš tapdamas ministrų pirmininku, mes nepripažįstame niekada Venezuelos rinkimų teisėtumo. Niekada nepripažinome ir Maduro režimo. To įrodymas yra tai, kad mes nedalyvavome e, jo Um, e, dabar kadencijos pradžios šventėje. Ir mes nuolat reikalavome, kad Maduro e, išlaisvintų politinius kalinius. Jie tikrai yra politiniai kaliniai. Užsienio reikalų ministro pastangomis mes e, pasiekėme, kad kai kurie politiniai kaliniai būtų pervežti į Ispaniją, su vienu jų yra, susitikau aš ir pats. Ir Ispanijos vyriausybės požiūris į Venezuelą yra ieškoti dialogo e, ir Limos grupėje ir Europos Sąjungoje. E, Prancūzija ned, nedalyvavo Limos grupėje, noriu paminėti, ir e, Ispanijos vyriausybė nori sukurti na, tokią grupę, kuri padėtų e, ieškoti galimybės išspręsti Venezuelos krizę. Gaila, kad mes, e, kalbėdami apie Venezuelą, nekalbame apie migracijos krizę, kurią išgyvena ši šalis. Ir kitos šalis, į kurią plaukia venezueliečiai, taip pat ir Ispanija. Ir pas mus e, venezuelos piliečiai labai plaukia ir ieško prieglopšio, prašo prieglopšio. Ir ta krizė veikia visą e, kontinentą, visą žemyną, konkrečiai Kolumbiją, Čilę, Peru. Ir aš per savo e, dabar kadenciją susitikau su daugybė žmonių ir vadovų susijusių iš šitų šalių. Ir Ispanija visą laiką kalbėjo apie tai, kad reikia atšaukti ekonominės priemonės, kad tos šalys galėtų kažkaip suvaldyti nežmoniškus migrantų. Mm, Srautus pirmiausiai Kolumbijai padėti, nes ją tikrai palaikome. Kalbant apie Kanarų salas, Ispanijos vyriausybė per septynis mėnesius atnaujino Kanarų statutą ir pasirašė visus susitarimus, kurie buvo nepasirašyti. Mes tikrai tikime periferinėmis teritorijomis, mes tikrai. E, Pavyzdžiui, buvo pasirašyta susitarimas dėl e, kelių tiesimo, kuris buvo anksčiau užblokuotas. Dar e, vienas e, pastebėjimas. E, dėl to, apie ką dažniausiai kalbėjo mm, liaudės partijos atstovai ir Katalonijos atstovai. E, norėčiau kreiptis pirmiausia į ispanus, parlamentarus e, ispanus. Dabar e, kraštutinė dešinioji mums sudaro darbo atvarkę. Pirmiausiai e, naudoja Kataloniją savo op poziciniams tikslams. E, socialistų partija visą laiką laikysis konstitucijos. Ar jinai bus valdžioje, ar jinai bus opozicijoje. Norėtumėm, kad ir liaudės partija tą patį darytų atsiradusi e, opozicijoje. Antra. E, jeigu esu priverstas ieškoti galimybę suburti e, E, suburti daugumą, kad galėčiau valdyti ir suvienyti šalį. Man labiau patinka Švedijos pavyzdys negu tas pavyzdys, kurį dabar matome Andalūzijoje. Dėkoju Ispanijos vyriausybės pirmininkui, kad atsakė į klausimus. Manau, kad ši, ši diskusija buvo be galo įdomi. Buvo kalbama daug apie Ispaniją, buvo kalbama daug apie Europą, apie Venezuelą. Mums Tai yra labai svarbu, mes giname ir Venezuelos piliečių teisės, kurie tikrai miršta iš, iš bado šalyje, kur nėra nei demokratijos, nei laisvės. Dėkoju visiems.